Mes chers collègues, bonjour. Kolegos, laba diena. Kaip turbūt pastebėjote, aš esu geros formos. Strasbūrė šiek tiek negalavau, bet dabar jau žymiai geriau. Todėl dabar galiu jūs patikinti, jūsų pirmininkė tvirtai stovi ant kojų ir iki kadencijos galo išliksiu jūsų pirmininkė. Tikiuosi, kad e, e, vizitas į Lenkiją įvyko sklandžiai, pirmininkavo ponas Van de Komp. Ar atvežėt sausainių? Ne, kaip visada pamiršot. Ačiū, ponė Vim Van de Komp. Be, jis tik apie save galvoja, apie komitetą niekad negalvoja. Dabar nebešvaistydama laiko. Klausiu, ar darbo atvarkę galime patvirtinti, ar niekas neprieštrauja? Ne. Puiku. Pirmininkės pranešimai nėra. Jums pasisekė. Dėl balsavimo. Noriu patikrinti, ar užtenka kvormo balsavimui. Elektroniniu būdu balsuokime. Pone Bilbao neturi kortelės, ją atskirai pasižymėsime. Į mane įspėjo, pone Manesku, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Jūs irgi neturite kortelės, taigi jūs įskaičiuosime. Balsuosite keldama ranką. Pone Salinį ir jūs taip pat. Ir jums laba diena. Balsuokime. EKR vienu per daug balsuoja. Pone Robertai Zylė, kažkas iš jūsų per daug balsuoja. Sutvarkykit reikalus. Ah, you are. Because, okay, so. ok, c'est correct. Il y en a un qui ne vote. Puiku. Toliau bals... Da periname prie balsavimo iš karto. Izmel Ertug pranešimas dėl infrastruktūros alternatyviam kūrui ES įsteigimo. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pone Robert Zylė, kažką norit pasakyti? Noriu tik pasiskūsti AKR frakcijos vardu. Dabar transporto komitete mūsų yra šeši. Peteris Lundgrenas prie mūsų prisijungė. Tomaš Poreba irgi čia yra. Visi turim teisę balsuoti. Šeši dabar dėja nariai iš EKR. Ir šiandien turime keturis pagrindinius narius ir du pakaitinius. Ačiū. Monsieur Robert. Pone Robertai Zylė. Iš tiesų, dabar jau jūs šeši, tačiau mano elektroninė sistema nepakeista. Aš negaliu pakeisti programinės įrangos. Todėl pagal mūsų kompiuterius matome, kad jūs balsuojate vienu balsu per daug, paskirščius viską pagal frakcijų proporcijas. Jeigu netikit manim, ateikit ir pasižiūrėkit į mašiną. Are you, are you trusting software? Jūs pasitikite demokratiją ar programinę įrangą, gerbiamą pirmininkę? Alors, je vous dis... Taigi, ponė Robrazilė, to aš jums pasakysiu, kaip kas bus. Aš demokratiją labai tikiu, bet nepradėsiu dabar kiekvieno balso atskirai skaičiuoti. Jeigu jūs yra vienu per daug, nes e, pasikeitė parlamentarų skaičius, tai viskas suskaičiuosime fiziškai. Donc vous avez vu que j'aime la démocratie plutôt que les robots. Taigi, mato, demokratiją labiau myliu negu robotus. Skaičiuojame. Allez, on reprend le vote. Iš naujo balsuojame antras kompromisinis. Ka, priimtas antras kompromisinis. Toliau. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Trečias kompromisinis. Norite patikrinti? Balsuokime dėl 53 pakeitimo. Prašau. 53. 53. Baigiame balsuoti. Aštuoniolika už, keturiolika prieš, ponė Salinį, jūs teisus, priimtas pakeitimas. Trečias kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Irgi labai nedidelis balsų skirtumas. Balsuokime elektroniškai dėl trečiojo kompromisinio. Baigiame balsuoti. 16 už, 16 prieš. Atmesta. Pone Bilbao, jūs balsavote už ar prieš? Už. Jau 17. O ponė Manesko, jūs jau dabar turit kortelę, taigi balsavot. Taigi priimta. Jums pasisekė, ponė Ertuga, ja? EKR mes jūs suskaičiavome kaip šešis. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. NV35 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas NV kas už, kas prieš, susilaikė. EPP, kaip jūs balsuojate? Atsipuskit greičiau. Priimta. Penktas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 85, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinami, tikrinti? Tikriname. Dėl 85, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 86 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. NV30. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Septintas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Aštuntas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsuokime elektroniškai už 68 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Labai aiškiai, prašau kelti rankas. Čia turbūt nėra ginčių. Toliau. Envi 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad priimta. Priimta. Dešimtas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 124 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 128 už prieš susilaikė, atmesta. 129 už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 e, už, prieš, susilaikė, atmesta. Ačiū, ponė Kūnė. 15 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 16 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Norite, galime patikrinti trečią pakeitimą. Prašau, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pone Bilbao, jūs balsavote už, taip? Viskas gerai. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Litre vienas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas, už, prieš, susilaikė, atmesta. De 17 kompromisinis, kas už? Kompromisinis 17. Vis dar koščiu. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė. Nedidelis skirtumas. Balsuokime dėl 15. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, reikia patikrinti, prašau balsuoti dėl 25 pakeitimo. Dėl 25. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 35 už prieš susilaikę atmesta. 21 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 42 kas už, kas prieš susilaikę. EPP nesuprantu, kai balsuojate. Balsuojate už 42 Gerai. Iš naujo balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 22 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. Ir dabar periname tiesiai prie baigiamojo balsavimo. Pradedame balsuoti elektroniškai. Allez, je ferme le vote. Baigiame balsuoti. Pone Bilbao, jūs už? Taigi, 29 už, šeši susilaikė, niekas nevalsavo prieš. Sveikinu pona Ertug, jūsų pranešimas patvirtintas. Allez, nous continuons. Teskim darbą. Reglamento pasiūlymas reglamento, kuriuo įtvirtinama skaitmeninė Europos programa laikotarpiu nuo 2021-2027 metų ITRE komiteto, e, komitetui teikiama mūsų nuomonė ir mūsų pranešėja, nuomonės rengėja ponė Klun. E, tie, kas norėtų pasikalbėti tarpusavį, prašom išeiti į salės. Pone Klun, prašom, žodis jums. Uh, yes, the Digital Euro program 20... Taigi, uh skaitmeninė Europos programa. Ir e, mes e, rengėme savo nuomonę dėl tos programos skirtos 21-27 metam. Mes e, remiame pasiūlymą tokią programą suformuoti. Tai prisidėtų prie Europos visuomenės skaitmenimo šią prasme. ES yra savo srities lyderė, prisėda prie technologinės revoliucijos ir e, yra pasiruošusi naujiems iššūkiams. Mums reikia užtikrinti Europos konkurencingumą ir užtikrinti išmaningą įtraukų ir skaitmeninį augimą. Mes turime visoje sąjungoje investuoti į šią sritį, žvelgiant iš transporto perspektyvos, man atrodo, vienas iš pagrindinių tikslų yra kibernetinis saugumas, tą reikia sveikinti, reikia užtikrinti aukštus e, saugumo standartus transporto sektoriuje, kadangi jis e, e, tampa vis labiau sujungtas E, mums taip pat reikia daugiau e, įdėti dėmesio skirti skaitmeniniams e, įgūdžiams. Sveikiname komisijos pasiūlymą, ta prasme, kad atsiranda visos Europos skaitmeninė programa, numatant į investicijas. Mes taip pat pastebime, kad atsižvelgiant į autonominių transporto priemonių sparčią sklaidą e, komisija turėtų numatyti priemonės, kaip galima būtų tas priemonės greičiau ir veiksmingai e, įtraukti į rinką. Mes taip pat sakome, kad e, toje programoje daugiau turėtų būti kalbama apie priemonės ir paramą naujomis teiktoms įmonėms ir MVI ir taip pat numatyti E, pagerinti įrangą e, vyresniam amžiaus žmonėms ir riboto judumo asmenims. E, ir galiausiai programa turėtų užtikrinti sinergiją ir papildomumą su kitomis sąjungos programomis transporto sektoriuje, prisidėtų prie pačių geriausių projektų, kurių prigimtis yra tarp valstybinė ir tarp sektorinė ir užtikrinti, kad tos lėšos E, ir verslui, ir bendruomenėms būtų panaudotas kuo efektyviau. Taigi e, aš ir toliau stengsiuosi renkti mūsų transporto komiteto poziciją dėl šio dokumento, lauksiu įdomių ir vaisingų diskusijų rengiant mūsų komiteto nuomonę dėl šios programos. Dėkui. Labai ačiū, ponia Klun. Socialistų frakcijos vardu E, turėtų kalbėti ponas Nikola Kaputo, bet jo nėra. Kas už jį kalbės? Niekas. Tai tada, ponia Tošanovski, žodis jums. Zdotovski. Aš vietoj pono Tošanovskio kalbėsiu. Mūsų šešėlinis pranešėjas ponas Tošinovski turėjo išeiti į ITRE savo pagrindinio komiteto posėdį, tai man e, manęs paprašė perduoti jo nuomonę. E, apskritai mes sveikiname komisijos pasiūlymą kaip dar vieną žingsnį, stengiantis užbaigti skandinę bendrąją rinką. Jis pripažįsta e, pranešėjos tekstą kaip gerą pagrindą mūsų transporto komiteto nuomonėjai. Tačiau jis įvardėjo ir tam da, e, tikras vietas, kur ta nuomonė galėtų dar būti patobulinta. Visų pirma, nors kibernetiniam saugumui ir tenka privilegijuotas vaidmuo, reikia neužmiršti taip pat ir darbtav... e, dirbtinio intelekto ir labai sparčių kompiuterių plėtros. Taip pat reiktų pabrėžti e, sinergiją su kitomis programomis ir fondomis. Ir čia e, siūloma nepamiršti naujosios e, kosminės programos apimančios e, Galilėjo ir Kopernikus programas. Na ir pagaliau e, reikia šiek tiek paaiškinti tekstą dėl skaitmeninių inovacijų centrų. E, svarstome pateikti pakeitimus e, šią prasme ir mūsų šešėlinis pranešėjas ir toliau tikisi gero bendradarbiavimo su ponia e, referente ir kitais šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū ponė Tošinovski, ponas Reikė. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai nuveikusiai tikrai puikų darbą. Mes jau mm, gerus dešimt metų laukiam tokio komisijos pasiūlymo. Komisija pateikė tokį pasiūlymą ir tikimės, kad Europa bus geresnėse sąlygose, kalbant apie skaitmeninę ateitį. Pritariu pastaboms, e, pakeitimo pasiūlymams, kuriuos siūlė pranešėja. Ir iš tikrųjų nuostatos, tai ką siūlo nuostatos atitinka svarbiausius komisijos e, e, pasiūlymo punktus. Kalbam apie tradicinius klausimus, kartu geležinkelį, geležinkelio transportą. Pritariu pritariu minčiai, kad transporto e, sektorių reikėtų įtraukti į skaitmeninės Europos programų, programos e, bendrą ratą ir į kitas programas. Ir mes, mūsų frakcija pateiks e, šią temą keletą pakeitimo pasiūlymų, bet mes iš esmės pritarėm komisijos E, pasiūlymo bendrai filosofijai mes apskritai pasiūlymui nesipriešinam. Labai ačiū, ponė. Reikėjo toliau, ponas Delunden. Dėkoju, pirmininkė, kalbu kolegės Jill Evans vardu. E, mes apskritai sveikiname parengtą nuomonės projektą ir stengsimės jį dar labiau sustiprinti. Tokiais dalykais - duomenų apsaugai privatumas, aukštos kokybės darbo vietų kūrimas, e, parama MVI ir taip pat e, judumo valdymo ir žaliosios logistikos ryčių plėtra. Dėkui. Labai veiksmingai pakalbėjot, ponė Delundė. Ir žiūriu dabar į komisiją, suteiksiu žodį ponui Mihailovui. Prašom, žodis jums, komisijos vardu kalbėkit. Dar ah, nu, nu am proposé déjà dans la, dans la truc euh, notre vision pour le... Uh, Mais... Tai gal angliškai kalbėsiu. Esame pateikę pasiūlymų dėl dirbtinio intelekto, tai uh, pirm, antrajame tiksle aiškiai yra išdėstyta uh, Taip pat turime ir konkretų e, tikslą dėl išmaningų miestų, ten susitelkiama ties keliais dalykais, vienas iš jų transportas, kitas e, energetika. E, norime, kad ne tik tos sritys būtų ten atspindėtas programoje, bet taip pat ir sinergija tarp jų, kad galima būtų prietaikas taikyti ir toje, ir toje srityje, kalbant apie autonominio transporto sistemas. E, miestuose mes kalbame apie vieningą platformą ir todėl e, tų miestų išmoningų platformų panaudojimas e, galėtų būti pritaikytas įvairiose srityse miestuose. Bet žinoma, kalbame apie tuos miestus, kuriuose yra didžiausia gyventojų koncentracija, bet taip pat kalbame ir apie plėtrą į priemešius. Labai ačiū. Aš pati turiu klausimėlį komisijai. Jūs, e, kai kalbam apie e, skaitmeninę ateitį, tai kaip tada pluoštinės technologijos e, ir kitokios infrastruktūros uh, Tai ką pasakytumėt apie tai? Uh, okay, let, let me uh, answer this. Uh... Gal aš galėčiau pabandyti atsakyti, penktos kartos infrastruktūra, e, e, tai SEF programos dalis, žinoma, čia transporto srityje mes susitelkėme į transporto koridorius ir penktosios kartos ryšių panaudojimą. E, turime būti labai e, užtikrinti, kad ne tik susitelktume į e, tinklus, e, plačiai juosti interesą, e, plačiai juosti internetą ir penktąją kartą, bet ir į kitus dalykus, kurie yra svarbus mūsų skaitiniai ateičiai, tame tarpe ir į labai sparčius kompiuterius, kibernetinį saugumą ir kitą. Mes taip pat E, skatinsime gyvendinti tas galimybės, kurios transportui atsiranda, e, e, ypač pradedant naudoti autonominės transporto priemonės. Na ir žinoma, labai svarbi yra kibernetinio saugumo. Svarbus yra kibernetinio saugumo elementas. Labai ačiū. Dar paskutinis klausimas. Mane ta tema labai e, domina. Jūs kalbėjot apie dirbtinį intelektą šitame kontekste. Tai gal pateiksit apibriešti, ar, ar komisija galėtų pateikti e, tos savokos apibriešti, kol, kol kas jos nėra. E, galėčiau Jums pateikti apibriešti, nu, bet tačiau susilaikysiu, šiuo metu, tai būtų mano pasirinkimas iš kelių įmanomų apibrėžčių. Tai to ir nedarysiu. Mes turime aukšto lygio ekspertų grupę dirbančią dirbtinio intelekto srityje, kuri jau atrodo vieną kartą ir posėdžiavo ir jie turės pateikti mums ataskaitas e, dėl įvairių dalykų ir pir, vienas iš pirmųjų klausimų yra būtent dirbtinio intelekto apibrėžimas. Taigi tikimės, kad turėsime labai aišku apibrėžimą, apibrėžti už kelių mėnesių. Jie turėtų savo darbą baigti iki šių metų pabaigos. Tai turbūt ir sulauksim apibriešties iki šių metų pabaigos. Pone Klun, galutinis paskutinis žodis jums. E, dėkoju šešėliniams pranešėjams. Atrodo, kad e, nemažai teigiamo požiūrio, e, sričių, kur nuomonės sutampa, labai svarbu buvo išgirsti apie kai kurias problemas, lauksiu pasiūlymų ir pakeitimų per kitą mūsų E, pasikalbėjimų e, raundą ir labai ačiū komisijai už teigiamą požiūrį. Labai ačiū ponė Kliun už e, pasisakymą. Dabar pakeitimus galite pateikti iki rugsėjo 27 dienos, 12 valandos dienos. Ir teskim darbą. Dabar dar norėčiau kai ko jūsų paprašyti. Pone Van de Kamp, ar jūs norėtumėt, kad tęstume darbą, ar norėtumėt pertraukėlės? Norit tęsti darbą. Tai dabar aptarsim tada e, reglamento pasiūlymą skirtą vadinamai Invest EU programai. Nuomonė, e, nuomonės projektas dabar rengiamas biudžeto komitetui. Prašom, pristatykit jį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau, ar, ar ką man reikėtų dabar apie ką kalbėti? Pirmiausia, apie koordinatorių sustikimą Lenkijoje, ar, ar kaip ataskaita pateiktai? Taip, nes man buvo ne visai aišku, ponė pirmininkė. E, šiandien dabar mes kalbėsim apie naują e, programą pavadintą Invest EU programos vardu. Toje programoje kartu numatyta ir vieta transportui, būtent e, keičiant dabartinę Europos e, strateginių investicijų e, fondo programas. Ir pagal, pagal mūsų komiteto 54 straipsnio, tai yra nuostata, būtent nuomonė mm, dabar e, renktina ir mūsų komiteto kartu su biudžeto komitetu. Čia pasidalėjamoji kompetencija pagal 54 straipsnį. Pone pirmininkė, e, ilgą laiką buvo abejojama EFSI vadinamojo fondo, mm, fondo tinkamumu transporto sričiai. Ir dabar pagal iš to fondo buvo e, numatyta maždaug 24 milijardai e, eurų įvairioms e, su transportu susijusioms programoms iki 2018 metų pavasario. Tad konkrečiai transportui buvo numatyta 8 milijardai. Ir čia daugiau negu, tris kart daugiau negu kad pradžioj buvo numatyta. E, dabar dėl šio fondo, e, tas fondas buvo, e, susi, jo likimas buvo susiję ir biudžeto lėšos buvo susijusios su Europos sujungimo priemonės, dėl jos vykstančiomis diskusijomis, dėrybomis. Ir dabar savotiškai tas fondas, jo tesinys yra vadinamoji Invest EU programa. Tad pagal tą programą numatyta yra e, garantija, ES biudžeto garantija 38 milijardų eurų ir tai e, sudaro maždaug 15, 40 procentų visų e, asignavimų padengimo. Ir kalbama apie 38 milijardus eurų, būtent tokia yra numatyta ES garantija pagal programą. Ir dabar daugiausia dėmesio pagal programą bus skiriama tvarioms infrastruktūroms. Čia kalbama apie e, tvarios infrastruktūros skyrių. Ir čia numatyta 11,5 milijardo eurų e, skirtų būtent šiam skyriui, tvarių infrastruktūrų skyriui. Ir tai man labai malonu pasakyti, konstatuoti. Tai reiškia tikrai didelius poslinkius Europoje. Be to, reikėtų suvokti, kad toji naujoji InvestEU programa tai dabartinio e, šios ryties reglamento e, supaprastinimas, nes čia kalbama apie EFSI reglamento ir kitų šios ryties reglamentų sujungimą į vieną. E, pagal šią programą kartu vėlgi e, numatomas finansavimas tokių projektų, kurie susiję su kova su e, klimato kaita. Ir tai pasakytina apie transporto sektorių, kartu nepamirštant ir turizmo. Dar labai svarbus priedas ar e, priedai šios programos, nes pagrindinės nuostatos taisyklės yra reglamento e, straipsniuose, tačiau e, svarbių detalių randam ir prieduose. Antai tokių kaip, kad reikia daugiau dėmesio skirti auto automatiniams, e, autonominiams transporto priemonėms. Ir čia e, numatoma remti tarp valstybinius projektus. Kartu kalbam apie tai, kad reikėtų išlaikyti geografinę pusiausvyrą tarp valstybių narių atrenkant projektus, kurie būtų finansuojami pagal šią programą. Kartu nereikėtų pamiršti ir turizmo sektoriaus. Turizmo sektorius e, numatomas, kad plėsis ir pasidarys rimtas ekonomikos ramstis. Ir kartu labai svarbu užtikrinti sinergijos poveikį tarp e, transporto sektoriaus ir, ir skaitmeninimo programos. Investicijų tikslai turėtų, turėtų būti, tai, yra, tai turėtų būti transporto infrastruktūrų veiksmingumas. Ir dar norėčiau kai ką paminėti. Pirmiausia, Europos komisijos tikslas e, pakeisti kartu ir e, programos e, valdymą, palygint su tai, kas buvo dabartinio EFSI vadinamojo fondo kontekste nes dabar e, kol kas e, valdymą atlieka komisija daugiausia, ar bent jau tokia tendencija yra. Ir aš dėl to e, baiminuosi, dėl tiesiog paties to demokratinio proceso. Ir aš norėčiau išgirsti komisijos argumentų. Mes turėtume elgtis atsargiai, kai kalbam apie Invest EU programą, tai kalbam apie naują, e, atnaujintą programą, kuri turėtų suteikti papildomą vertę e, atliekant ateities investicijas. Ir todėl e, labai svarbu, kad būtų įtvirtintas ryšys tarp energetikos, transporto ir skaitmeninimo. E, tad dabar manyčiau, kad mes galėsim tikrai pasiekti gerą nuomonės kokybę. Labai ačiū ponė Vandenkamp ir dabar diskusijos. Labai ačiū. Dėkuoju komisijai už tai, kad pateikė šį pasiūlymą. Taip pat dėkuoju Vin Vandekamp e, parengtą pranešimą transporto sektorius yra labai svarbus siekiant klimato kaitos mažinimo tikslų ir gyvendant mūsų e, praneš, e, prisimtus įpareigomus pagal Paryžiaus sutartį. Tam reikia, kad būtų skatinamos valstybių investicijos, bet be emisijų klausimo ir aplinkos taršos mes turime galvoti, apie tai, kaip transporto sektorius galėtų prisidėti prie e, mobilumo reformų, nesukraunant visos naštos e, mažiausiai uždirbantiems. Visi išmanus ir ekologiški sprendimai turi būti įgyvendinami savivaldybėms, kurių finansavimo galimybės yra silpnos. Mes negalime užkrauti per didelės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. ES ir valstybės narius yra labiausiai atsakingos už būtinas finansinės investicijas. Deja, Europoje pastebime priešingą tendenciją. Pavyzdžiui, e, pastebime, kaip yra draudžiama važiuoti arba vedami mokesčiai e, sunkvežimiams. Tai yra ne tik pramonės aplinkosaugos klausimas, mes turim kalbėti ir apie visuomenės socialinius poreikius. Taigi, būtent apie tai investuokime į ES ir kalbą. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešiu ir aš tikiuosi, kad kartu su kolegomis sugebėsiu parengti gerų pakeitimų. Ačiū. Pone Zlotovski, žodis Jums. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie tekstu opinii. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad e, pranešėjas parengė tokį gerą nuomonės tekstą. Mes remiame mintį sukurti naują priemonę, kuri uh, su, uh, leis sureguliuoti visas finansavimo priemonės ES. Standartų, normų ir skirtingų uh, įgyvendimo galimybių suderinimas leis tiesiog mūsų sukūriamam dokumentui gauti daugiau jėgos ir padėti investuotojams Visą tai leis mums visiems kartu geriau pasinaudoti finansavimo priemonėmis ir pagal sanglaudos politiką ir pagal bendra, kitas bendrasias programas. Aš visiškai sutinku su ponu Vandekam, kuris sako, kad investicija į infrastruktūrą pagal InvestEU turėtų būti remiamos lygiai tiek pat, kiek strateginių e, investavimo fondas ir garantuotas tos investicijos turėtų būti mes turėtume kalbėti apie Europos infrastruktūros tinklų e, sujungimo programos pagernimą, nes mes tikime žymiai daugiau finansavimo negu tai. Ir aš tikiuosi, kad Invest ES e, suteiks daug naujų galimybių į kelių eismo saugumą ir kitų transporto rūšių saugumą. Šis, turi būti, šis dokumentas turi būti traktuojamas kaip prioritetinis ir Europos komisijos pasiūlymas turėtų būti patobulintas, kad būtų skirta daugiau investicijų šiam sektoriui. Uh, investuotojams ir naudoms gavėjams bus labai didelė problema tai, kad 50 procentų investicijų turės ateiti iš jų pusės infrastruktūrai. Mesgi kalbame apie ilgalaikę tvarę infrastruktūrą, kuri tarnaus bendrai subalansuotai ir pasvertai politikai gyvendinti. Mes manome, kad turėtų būti nustatyta žemesnė riba e, finansiniai paramai. Pėstieji ir vairuotojai galbūt galėtų suteikti tik 20 procentų finansavimo šiam sektoriui. Aš turiu kitokią poziciją, kitokią nuomonę dėl e, investijas e, valdymo sistemos. Vandekam sako, kad ta programa uh, dabar turės būti valdoma per Europos centrinį banką ir Europos investicijų banką ir ne tiek per Europos komisiją. Tai yra sunku suprasti, nes iki šiol EIB vaidmuo e, yra traktuojamas kaip labai konstruktyvus. Mes praeitie esame sukaupę nemažai patirties ir tikimės, kad tai leis e, kompetitingai panaudoti fondus ir profesinę kvalifikaciją. Mes remiame poną Vandekamp, bet be abejo pateiksime frakcijos vardu pakeitimu. Ačiū ponė Zlutovski. Toliau žaliųjų vardu aš kalbėsiu. Pone Rikė, jūs norite. Pone Rikė, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, visų pirma, labai ačiū Vimui už rimtą pranešimą, niekas to nedrys nuginčyti. Mes e, remiame jo pateiktus pakeitimus, pirmiausia dėl mechanizmo išplėtimo ir e, papildomos paramos turizmui, nes jo ekonominė reikšmė vis didėja ir todėl e, verta skirti dėmesio šiai ekonomikos šakai. Kai kalbame apie klimato mm, kaitos mažinimą. Mes manome, kad tikslai galėtų būti šiek tiek pakoreguoti, procentas kitoks galėtų būti pažymėtas, bet reikia viską išsiaiškinti. Kitas dalykas - kelių eismo transporto sauga. E, mūsų komitete apie e, sausumos kelius yra labai daug kalbama. Ir mes suprantame, kad jie labai daug prisidės ir ateityje prie e, ryšio, prie junglumo ES, bet be abejo turime galvoti apie švaresnį transportą, todėl mes e, re, rengsime jo pasiūlymus. Toliau. E, e, antrasis priedas Olandijai, kiek suprantu, labai aktualios tos nuostatos. Ir ten yra kalbama apie E, dalyvavimą oro uostų veikloje ir infrastruktūros koregavimą. Turiu keletą klausimą. Ar nebūtų geriau kalbėti apie automatizuotą, autonomišką transportą? Man nepatinka terminas automatizuotas, geriau kalbėkime apie autonomišką transportą. Taip pat turėtume kalbėti apie geografinius padalyjimus. E, galbūt e, kažkas čia neteisingai išversta ir man nepatinka pasirinkta formuluotė. Kitas dalykas, kai kalbame apie viso pasaulio tinklus, manau, kad mes turėtume čia numatyti aiškesnį savo indėlį, bet priedė turėtų būti numatyta labai aiškiai, kokia dalis priklauso mums, nes kitaip jau kalbėsime apie visą globalę padėtį, bus labai sunku suvaldyti. Dar yra bendrų nuostatų, kurias teikia komisija. Yra kalbama apie tai, ar valdymo sistema gali būti gerai sutvarkyta. Nežinau, kad e, tai nebūdinga grinai transporto komitetui, bet e, mes kalbėjome labai daug apie Europos e, pinigų sąjungos įtaką šiai sričiai ir skirtingų bankų sutarčių panaudojimą. Dėl valdysenos aš pritariu Europos komisijos pasiūlymui iš Europos investicijų banko EB perkelti valdymo ekspertų komitetui. Mūsų kolega Zlotovski ką tik apie tai kalbėjo. Man visai nepatiko tai, kaip dirbo EIB. Dėl labai prastos priežasties, kad ir koks būtų, bebūtų komitetas skirtas e, dujotiekiams ar e, tarybos komitetas ar dar kas nors, visuomet jis buvo susijęs su banku. Uh, Ir bankas neveikia kaip politinė institucija. Koks rezultatas? Įsipareigojimai prisimti Europos komisijoje niekuomet nebuvo įgyvendinti EIB. Ir tai atitinkamai sutrukdė uh, galimybės įgyvendinti projektų dalis, kurios atneštų papildomos vertės. Aš džiaugiuosi, kad yra pateiktas prašymas perkelti valdymą iš EIB į e, profesionalų, komitet, profesionalų komitetų, tai būtų sprendimus priimantis komitetas. Ir aš manau, kad tie žmonės bus tikrai kompetitingi ir atskaitingi. Mano nuomonė, tas pakeitimas yra labai svarbus. Pla, tarybos uh, portale labai aiškiai atsispindi, kokios diskusijos vyksta. Uh, dėl šio mechanizmo keturių pagrindinių tikslų. Ir mano nuomonė, mes turėtume šiai sričiai skirti taip pat daugiau dėmesio, teisime pakeitimų, mes jūs paremsime bendrai dėl kompetencijų paskirsimo, bet labai gerai, kad būtų dabar sukurtas toks mechanizmas, apie kokį jūs kalbate, jis turi, turi, pager, turi būti pagerintas, supaprastintas ir uh, kalbame apie finansavimo priemonės. Uh, kurias būtų labai aiškiai valdomos, geriau, efektyviau valdomos ir jos turi atnešti papildomos vertės ES lygmenių. Aš dėkoju Vimui už šį pranešimą, mes teisime pakeitimų ir aš galiu jūs tik pasveikinti atlikus tokį darbą. Ačiū ponė Rikiai. Toliau. Ekologisto eilė. Žalių eilė. Ar aš ar jūs, ponė Kisilio, kalbėsite? Allez, vous le faites Sur l'avis de budget, vous voulez que je le fasse ou vous le faites? Dėl biudžeto nuomonė, ar nor, jūs norit, kad aš pakalbėčiau ir jūs pakalbėsit? Ne, čia programa Investuokime į AS. On fait tout en tant que présidente, c'est bien. Alors, monsieur Wim van de Kamp, merci pour votre travail. Ačiū, ponė Vandenkamp, už darbą. Mūsų pagrindinis rūpestis, kad investicijos ir viešosios privačiosios partnerystės – atrastų pusiausvirą ir būtų geriau paskirstita e, nauda ir nuostoliai. Ką mes konkrečiai norime tuo pasakyti? Norime pasakyti, kad pelnas neturi būti privatizuojamas, o nuostoliai neturi būti paliekami išimtinai tik tai e, visuomeniai, kalbame apie valstybių biudžetą. Todėl mes džiaugiamės jūsų pateiktuoju trečiuoju pakeitimu nuomonėje. Tai yra pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti. Antras dalykas. Kai kalbame apie prioritetinės investicijas, reikia, kad prioritetinės investicijos e, būtų teikiamos turint realius projektus. Tie projektai turi būti skirti labai konkretiems tikslams. Pone Vindekamp, jūs žinote, kad Šiandien e, mes visi sėdime ant ugnikalnio, jeigu taip galima pasakyti, tai yra klimato problemų. Todėl mes turime galvoti, kaip investuoti į Paryžiaus sutarties įsipareigojimų gyvendinimą ir CO2 mažinimą. Vadinasi, jokių būdų negalime mažinti finansavimo e, tokiems klausimams, kaip e, sumažinti išorinius kaštus ir panašiai. Pone Vandekamp, aš labai dėkoju, kad jūs įtraukate į savo projekto turizmą, kuris iš pradžių buvo visiškai neįtrauktas, išmestas. Man atrodo, kad šį sektorių mes turėtume atverti finansavimui. Ir tas sektorius yra svarbus ne tik turistams, o bet ir gyventojams, kurie tos tos turistus priima. Tai yra labai svarbu suvokti. Bet yra dar vienas dalykas, su kuriuo, ponė Vandekamp, aš nelabai noriu sutikti. E, nesu labai už tai, kas jūsų nuomonė yra pasakyta apie vieną aspektą. Norėčiau, kad jį man labiau paaiškintumėt. Jūs pabrėžėte, kad mažiau negu 50 procentų investicijų turėtų prisidėti prie klimato ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo. Mažiau. Čia aš nesutinku. Aš galvoju taip pat kaip ir ponas Reikėjai Paaiškinkit man, prašau. Nenorit aiškinti? Norite paaiškinti, žalvo, kad jūs nenorite. Dominik Rikė. Jūs nesutinkate su Dominik Rikė? Taip, panas Rikė yra labai ekologiškai nusiteikęs. Aš negaliu su juo nesutikti. Nuo šiandien, kiek suprantu, taip yra. Allez, on continue les prises de parole. Toliau suteikiu žodį parlamentarams. Bet jeigu galėtumėt man paaiškinti, kodėl pasirinkote tokį pasiūlymą, e, mielai išklausyčiau jūsų atsakymą. Mes siekime kompromisinių pakeitimų, kurie būtų labai ambicingi. Toliau. Panelė Daliu. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Invest EU programos tikslas pakeisti dabartinę Europos uh, E, strateginių investicijų fondą. Ir labai svarbu, kad vėlgi ir toliau būtų finansuojami projektai kartu ir transporto. Labai gerai, kad išplėsta programos taikymo sritis, įtraukiant geležinkeliais, gabena, geležinkelių transportą ir kartu nustatant uh, infrastruktūrų tvarumą. Uh, programa ne vien tik tai turėtų orientuotis į stambius projektus e, skirtus stambiausiems transporto e, koridoriams, bet ir kartu į e, transporto mm, infrastruktūras atokiuose rajonuose. Dabar dėl 50 procentų to E, kad reikia, tokiais projektais turėtų būti prisidedama prie kovos prie klimato kaitos, tai nepakanka, reikėtų numatyti 60 procentų, kaip kad ir buvo pagal dabartinę Europos sujungimo programą kai, buv, kai mes diskutavom apie Europos strateginių investicijų programą, tai pakartosiu savo argumentus, kad čia reikėtų vėl geremtis ne vien tik tai e, privataus e, sektoriaus investicijomis, bet ir viešojo sektoriaus e, investicijomis. Tokių investicijų reikia, didelių investicijų. Todėl reikėtų kalbant apie mm, biudžeto, tai yra viešai, mm, viešojo biudžeto deficitą, vėl reikėtų numatyti vietą e, investicijoms į programas, kuriomis prisidama prie mm, kovos su klimato kaita. Pone Demonti, dėkoju. Pirmininkė visų pirma sveikinu pranešėją, parengusi šį pranešimą. Dabar keletas pagrindinių minčių Visų pirma, e, regionai e, prie e, valstybių sienų, tai labai svarbu užtikrinant saveikumą ir sujungimą Europoje. Ir žinoma, labai svarbu yra užtikrinti geografinį balansą, geografinę pusiausvyrą. Kol kas matome, kad kai kurioms zonoms atitenka daugiau dėmesio negi kitoms. Taip pat e, reikėtų neužmiršti ir kitų sektorių, čia dar keletas pastabų. Mes žinome, kad kol kas paramas investicijoms ES nėra pakankama, kad galima būtų susidoroti su e, įvairiais mums iškilusiais iššūkiais, tame tarp ir dėl klimato kaitos. Reikia pagerinti prieigą prie finansavimo, tai neleidžia e, e, įgyvendinti kai kurias programas ir siekti europinių tikslų. E, mums e, gal reikėtų ir mažiau taisyklių, bet kad jos būtų aiškesnės, e, kad galima būtų stabiliau programuoti programas. Invest EU yra tinkama priemonė, pritraukiant viešasias ir privačiasias investicijas į transporto sektorių. Ne, į jeigu tos investicijas atitiks klimato tikslus. Neužmiršti reikia ir socialinio matmens. Na ir e, e, Dar vienas dalykas, neturime sustilti vien tik tai į dabartinės infrastruktūros išlaikymą. Dėkoju, dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Pane Ester Kuga, Steiksiu žodį jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Apskritai, komisija labai įdėmiai e, vertina e, šį, šį nuomonės projektą. E, galim e, pritarti tam tikroms mintims, kurios dabar buvo įsakytos komiteto narių. Be to buvo pasakyta e, minčių, kad kai kurios nuostatos galėtų atsispindėti ne pačiame reglamente, bet e, e, jo priedė. Ir kartu yra nuostatų, su kuriomis mes nesutinkam ir mano kolega ar kolegė konkrečiai pakalbės, kalbant apie kovą su klimato kaita ir tikslus. Dėl valdymo. Kalbant apie EFSI, reikėtų du dalykus paminėti. Visų pirma, garantijų atverimas. Mes atverime prieigą prie garantijų. EIB e vis dar išliks kaip pagrindinis įgyvenimo partneris, bet greta to e, lauksime ir kitų partnerių, tokių kaip EBRD, taigi teks e, daryti pokyčius e, ir atverti tą prieigą ir antra vertus mes, lygnant su EFSI, norime politiškai labiau koncentruotai veikti, labai aiškiai orientuoti e, tai, kas vyksta į mūsų politinius prioritetus. Tai paaiškina mūsų padarytus pokyčius valdysenoje. E, žinoma, yra ir mm, e, galimybė, kad dėrybų metu teks kai ką koreguoti, atsižvelgiant į kritiką, e, atsižvelgiant e, į e, pagrindinių komitetų ir tarybos nuomonės, tad gali atsirasti pakeitimų, bet būtų neteisinga vien tik tai lyginti e, tą situaciją su dabartinė FC situacija, nes pats ir pagrindas čia yra skirtingas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl įsakyto argumento angliškai sureaguosiu į jį. Um, Daug buvo diskutuojama apie prioritetus. Žinoma, suprantame, kad komitetas ypatingą dėmesį skiria antrajam priedui. Noriu akcentuoti tai, kas buvo paminėta - aiškumo ir matomumo dėl uh, antrojo priedo atsiras parengus investicijų gairės. E, su, su komitetu jomis pasidalinsime neužilgo ir aš manau, kad dauguma iš pakeitimų galės būti į, įtraukti e, arba į pagrindinį aktą, bet kai kurie iš jų galėtų atsispindėti investicijų gairėse, ypač kai kalbama apie prioritetus. Bet kuriuo atveju sveikiname e, į bet kokius pasiūlymus dėl tam tikrų sričių prioritizavimo. E, mes suprantame ir e, pritarėme minčiai, kad Invest EU visus pirmą susitelks į TNT, bet taip pat ir į horizontalius prioritetus, tokius kaip daugiamodalumas ir kiti. Taigi e, dabar esame pasirengę pradėti dirbti su pakeitimais ir, kaip aš jau e, siūliau, e, stengtis juos įtraukti į investicijų gairės. Taip pat suprantu, kad klimato kaitos problematika jums yra svarbi. Iš įvairių požiūrio taškų galima į tai žiūrėti. Mes suprantame jūsų mintis, komisija visiškai remia ambicingus tikslus, e, atsižvelgiant taip pat ir į tai, ką mes sakėme apie transporto infrastruktūros e, tinklų priemonę. E, aš manau, kad kai mes suformuluosime tikslus šioje srityje, komitetas gaus daugiau aiškumo, kaip galima būtų išmatuoti tuos tikslus e, modaliniai e, poslinkiai taip pat turėtų atspindėti klimato kaitos aspektą, turi atsirasti tam tikra tų e, tikslų matavimo sistema, kuri būtų taikoma šiai programai ir strateginių investicijų programai. Tai tiek iš mūsų pusės. Labai ačiū, ponė Vandenkamp, e, kad baigtumėt diskusijas. Žodis dar kartą jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tris pastabas, ne, keturias pastabas turiu pasakyti. Pirmiausia, išlaikimas e, struktūrų, infrastruktūrų išlaikymas, tai čia nėra tiesiogiai susijęs su programa InvestEU, nes kalbama apie naujas investicijas. Ir tie, kas vėlgi gyventina infrastruktūros projektus, jie e, turi rūpintis ir infrastruktūrų mm, palaikymu. Kita mintis e, - aplinkosaugos klausimas. Pritariu tam, ką sakė kolegė Kristina ir kartu grįžtų prie nuomonės 2017 metais priimtos kovo 28 dieną. Ten e, kalbama buvo apie 40 procentų e, kurie e, turėtų būti investuojami į transporto sektorių. Tad vėlgi čia žongliruojama 30, 30 procentų, 40, 50 procentų bet 40 e, procentų jau irgi yra nemažas, e, ne, nemažas rodiklis. Šiaip aš suprantu, nereikia būti per daug idealistiškiams nusiteikus. Dabar kai kas pasakė, taip, paminėjo pelną, bet juk e, gyvenam ne komunizmo sąlygomis, dėgiant e, infrastruktūras, gyvendinant infrastruktūros projektus, kažkas vis dėlto turi iš to laimėti. Ir galiausia valdymo klausimas, ponė pirmininkė. Negaliu sutikti su komisija. Komisija sako, kad taip, ji nori E, Jie nori, e, tai yra, kurti politiką, kad ta politika būtų ekologiškesnė. Bet kita vertus, kalbant e, apie šią programą, kaip ir apie buvusią Europos invest strateginių investicijų programą, tai ta programa turėtų suteikti pridėt, Europos, europinę pridėtinę vertę. O e, žinoma, galima, galima diskutuoti, dėl to galima paminėti Europos investicijų e, banką, galima mąstyti apie daugiamodalinę, žalę, ekologiškesnę programą. O dabar valdymo e, klausimai slysta ar kreip linksta į komisiją bet e, apie tai jau nemažai buvo kalbama ir manyčiau, kad e, komisija turėtų užimti aiškesnę nuostatą šiuo klausimu. Labai ačiū, ponė Vandekamp. E, kaip jūs sakėte, taip, galbūt aš ir didelė uto, utopistė esu, bet kita vertus, be idealizmo, uto, utopijos nebus jokio vystimosi, jokios pažangos. Todėl kartais ir reikia būti utopistams, e, utopistais, ypač kai kalbam apie kovą su klimato kaita. Priminsiu, pono Vandenkampo pranešimo pakeitimus pranešimui galite teikti E, iki spalio 27 dienos, ketvirtadienio. Dvi, 12 valandos. Tad dabar kol kas 15 minučių skelbiu e, pertrauką. Pone. Tai e, komiteto narai, nariai e, ar tebe bus salėje, kai aptarinėsim 18 val. numatytas pranešimas. Kalbama apie reglamentą dėl bendrų finansinių taisyklių Europos regionės plėtros fondui, Sanglaudos fondui ir taip toliau. E, socialistų frakcijos vardu kažkas bus, EKR, e, e, ALDE frakcijos vardu, turbūt ponas Dominik Rike tebe bus. Atsiprašau, keista, aš vis pamirštu jūs. Tai e, tada gal aptarinėkime aštuntą darbo atvarkės punktą. Niekas neprieštarauja, tai tada pertraukos nedarysim. Prašom, tai tada eikim prie aštunto punkto, o po to tada grįšim prie ponios Meisner e, pranešimo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Mūsų komiteto nuomonė skirta skirta mm, Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, tai sustiprinti tų fondų mm, prioritetus. Komisijos dabar pasiūlymas ribotas šitą prasme, e, dėl, dėl to gali nukentėti transporto mm, projektų finansavimas. Čia kalbam apie teminę koncentraciją, o komisija siūlo dalį finansavimo nukreipti pirmam tikslui, o ir strateginiam trečiam tikslui tada jau e, tiesiog e, nebelieka. Ir dėl to tada mažesnė manevravimo laisvė. Tad šioje nuomonėje aš siūlau pakeisti komisijos nuostatas. Pirmiausia, e, nu, pirmiausia, vėlgi numatyti, kad dalį lėšų būtų galima numatyti Europos tinklų, infrastruktūros tinklų priemonė. 95 procentus e, numatyti e, tranzito regionams ir e, mažiau pažengusiems regionams. Tai viena. Antra, kas man atrodo problemiška, kad tra transporto visiškai nėra pirmam, antram prioritetinuose tiksluose, o ten e, numatytos privalomos lėšos nes labiau e, tada išsivystę e, regionai negali pasinaudoti tų fondų lėšomis. Ir todėl aš siūlau užpildyti tą spragą, numatyti konkrečius tikslus susijusius su transportu, konkretų tikslą susijusi su pažangiu judumu, uh, E, e, būtent kalbant apie bendrą tikslą e, pažangesnė Europa. Toliau. Tad antras tikslas - žalesnė Europa irgi numatyti lėšų. Ir trečias tikslas - tai lab, labiau geriau sujungta Europa ir kartu ketvirtam tikslui, kur kalbama apie prieigą prie viešojo e, sektoriaus transporto, kur kalbam apie socialesnę Europą. Ir galiausia siūlau išbraukti komisijos pasiūlymą, kur e, numatomos tam tikros sąlygos, tiksliau nenumatomas finansavimas oro uostų e, struktūroms ir panašiai. Tai tiek trumpai. Labai ačiū, ponė Vandenkomp. Žodis jums. Voorzitter, dank u zeer. Ik heb uh, de. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai man garbė šiandien pasakyti e, kolegės e, vardu. E, ji visiems jums siunčia linkėjimų. E, noriu padėkoti iš pranešėjos užimtą poziciją, e, tačiau mano nuomonė šiek tiek atsargesnė. Mes e, galvojame, kad RDF pozicija neturėtų būti apsunkinama viskas sumentant būtent į šį fondą. E, kuo daugiau e, inovacijų, e, transporto aspektų atsiras tenai, tuo geriau. RPF yra taip pat dalis didžiosios diskusijos dėl uh, E, daugiametės finansinės perspektyvos. E, ponas Rikė e, apie tai jau kalbėjo. Jeigu a, Kolega e, dar toliau e, reikalaus iš ERD, tada galbūt transporto komitetas turėtų pamastyti, ar ne, ar ne per daug bando užgriepti. Taigi čia persistengti neturėtume. EPP e frakcijai tai gana rimta problema ir konkrečiai investicijų sumažinimas oro uostams labiausiai mm, nutolusiuose regionuose, periferiniuose regionuose. Čia turime elgtis atsargiai. E, e, tų regionų plėtra didelį dalim kaip tik ir priklauso nuo regionių oro uostų. E, būtent tuose e, Periferinėse regionuose tokių e, regioninių oro uostų e, nėra per daug. Taigi teiksime savo pakeitimus, e, siekdami, kad tai nuomonė galų galia būtų pritarta sėkmingai. Dabar žodis ponas Ledovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, išgirdom pranešėjos e, nuomonės projektą. Sanglaudos politika yra labai svarbi finansuojant Europos infrastruktūras ir būtent tos politikos pagalba galima įtraukti vargingiausius ES regionus į e, būtent bendrą transporto tinklą. Todėl e, finansavimas, lėšos biudžeto turėtų būti numatytos dabartinio, bent jau dabartinio lygio. Reikėtų numatyti kartu e, be visą kitą oro uostų infrastruktūros ir geležinkelių infrastruktūros e, įsigijimų finansavimą. O komisijos e, pasiūlymo tam tikros nuostatos tai yra kliūtis daugia modaliam, daugia modaliam transportui ir galima rasti geresnių alternatyvų. alternatyvų. Ehm, kalbant apie oro uostų infrastruktūrą, tai geresnių infrastruktūrų poreikis didėja, nes e, keleivių besinaudojančių oro transporto paslaugomis skaičius auga. Bent jau Lenkijoje matom tokią tendenciją, e, kai vietiniuose oro uostuose e, per juos keliauja vis daugiau keleivių. Tad e, reikia infrastruktūras modernizuoti, o dabar pas, tai daroma pasitelkiant Europos regioninės plėtros fondų ir sanglaudos fondų. Bet kartu reikėtų uh, numatyti ir klimato, kovos su klimato kaita tikslus. Čia kalbama apie 30 procentų fondo lėšų, bet reikėtų numatyti bent jau 37 procentus. Ir kalbama apie 25 procentus ES bendro biudžeto lėšų e, siekiant e, klimato kaitos tikslų. Tad reikėtų atsižvelgti kartu į valstybių narių konkrečius poreikius ir sąlygas. Ir tai e, reikėtų apibriežti e, valstybių, tai yra palaikant dialogą su valstybėmis narėmis. Na, o dėl teminės koncentracijos pasiūlymo, tai reikėtų nepamiršti, kad e, net ir atskirų valstybių atskiri regionai ne visada gerai pasinaudoja ES fondų lėšomis. Tad reikėtų lėšų pasinaudojimo procesą padaryti veiksmingesnį. Komisijos pasiūlymas šią linkmę atrodo pagristas. Na, o dėl pačios nuomonės projektų, tai pritarėm nuomonės pagrindinėms kryptims, pritarė mintims apie tai, kad reikėtų gauti, tai yra pasiekti sinergijos efektą e, tarp įvairių fondų. Mes tikimės gero bendradarbiavimo su pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais, toliau tobulinant šią nuomonę. Labai ačiū, ponas Rikė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti Kristiną, parodžiusią tokį kūrybingumą ir pajėgumą e, atnauj, at, pateikti naujų minčių. Klausiausi jūs, ponė Dalio, ir pono Vandenkampo argumentų, bet mūsų transporto komiteto didžiausia problema ta, kad Europos regioninės plėtros fondas, anglaudos fondai nėra pakankami, kalbant apie pridėtinės e, vertės gavimą transporto sektoriuje ES lygių. Tai viena. Antra, čia jau buvo pasakyta, kad e, dažnai e, atskiri regionai kartais dėl įvairių kliučių menkai pasinaudoja fondų lėšomis. Ir e, dėl to tada projektai įgyvendinami labai ilgai, ypač pirmaisiais metais. Ir be to vėlgi neoptimaliai išnaudojami vadinamieji regioniniai kreditai. Ir kaip tik todėl komisijos pasiūlymui pasiūlyčiau už tai, kad 20 milijardų e, milijardų e, eurų iš Europos regioninės plėtros fondo perkelti į Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Nes Tokiu būdu tai būtų tada galima kalbėti apie įvairius teminius projektus ir tai supaprastintų valstybių narių šių fondo lėšų e, valdymą. sanglaudos fondas e, iš tikrųjų išėjo į naudą vadinamojo sanglaudos fondo e, lėšų gavėjams e, valstybėms per pastaruosius metus. Čia galiu paminėti ir e, skaič, konkrečius skaičius - 80 milijardų, 25 milijardus. kurie buvo nukreipti Tad manyčiau, į tą pasiūlymą būtų galima atsižvelgti. Ir siekiant Europos pridėtinės vertės, e, nuostatų paprastumo, veiksmingumo, reikėtų į tai atsižvelgti, bet kita vertus e, reikia, žinoma, e, ir įtikinti ir tarybą tokių bendro, bendrų projektų verte. Dabar buvo kalbama apie naujus tikslus Europos regioninės plėtros fondo kontekste. Tuos tikslus būtų galima išlaikyti, e, orientuojant į tai fondo lėšas, siekiant ES infrastruktūros pažangos nes, kaip jau sakiau, svarbi ES pridėtinė vertė, bet ir kitais požiūriais svar, svarbu tai, nes siūlyčiau tiesiog įvertinti ir, ir regionų išsivystimo lygį, regionų sąlygas. Ir dar vienas dalykas, kas man krito į akis, jei aš teisingai suprantu, supratau Kristiną. Ji pabrėžia potencialų Europos regionės plėtros fondo socialinį aspektą, bet čia vėl kalbam ne apie tos pačios rūšės finansavimą. Gal nebūtų galima kalbėti apie investicijų, investicinių kreditų socializavimą, nes kalbam apie skirtingus finansavimo e, būdus. Tad e, manyčiau, mes e, dar šituo klausimu įdomiai pakalbėsim. Ačiū. Ačiū, ponė Rikė, dabar ponė Taylor žodis. Uh, thanks, um... Dėkui, pirmininkė. Tiesą sakant, kalbu Jill Evans vardu, ji atsiprašo ir ji iš tikrųjų yra šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Investicijos į transporto projektus turėtų prisidėti prie Paryžiaus uh, sustarimo tikslų įgyvendinimo. Taip pat e, e, sumažinti išorės kaštus. Ir e, šią prasme reikia labai gerai pamastyti, vertinant regioninių pinigų panaudojama regioniniams oro uostams. Mönchengladbach ir e, kai kurie oro uostai Belgijoje ir Niderlanduose, čia turime galvoj, jie, iš tikrųjų, ar jų rėmimas prisidės prie Paryžiaus sustarimo tikslų įgyvendinimo. Čia neina kalba apie kažkokį ekonominį pranašumą, tiems regionams. E, gyvename visi vieno, viename regione, kuris vadinasi e, Žemės planeta. Ir aiškiai žinoma, kad jau dabar turime per daug CO2. Taigi 25 milijardai eurų e, CEF kofinansavimo politikai yra geras dalykas. 20 milijardų tuneliams ir tiltams e, arba e, tarp valstybiniam geležinkeliui, ten, kur jo dabar trūksta. Taip pat e, kai kurių tinklų integravimas į esančius TNT tinklus taip pat yra priimtinas. Aš manau, kad ir Džil šiais klausimais man pritartų. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'elle filait. Madame De... Pone Demonte, prašom žodis jums. Grazie, Presidente. Innanzitutto desidero dire che sono d'accordo con la... Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su Kristin. Įskirstomi fondai turi būti svarbus regionų prasme, bet aišku, nacionalinis aspektas yra neatsiejamas, tai turi būti vienas iš nacionalinių prioritetų. Uh, Aš, kaip kažkada dirbusi savivaldybėje, puikiai žinau, kad e, yra labai didelių skirtumų tarp regionų. Į tą privalome atsižvelgti. Transporto elementas e, tarp regionų, tar, kalbant apie ryšį tarp regionų, turėtų būti labiau akcentuojamas. Galbūt pranešimai ir panašus savo turiniu, e, tam tikrą prasme net dubliuojasi, bet tuo pat metu mes galime turizmą paremti. Turime skaičių, kur yra pateikti komitetui, jau anksčiau esame matę, kad e, skaičiai iki 2040 metų du kart padidės E, jau nekalbant apie vietos reikšmės oro uostus, neretai e, transporto grūsis aplink juos padidėja. Turime remti tokius, kaip jūs minėjote, oro uostus, mažesnius oro uostus, kad e, natūraliai plėtotųsi regionai aviacijos prasme, kaip kad esame nekartą matę. Dėl ultraperiferinių regionų jiems reikia paramos Man atrodo, kad mums privalu pasirūpinti, kad tie regionai būtų sujungti deramai su pagrindinėmis teritorijomis. Ir dar norėčiau paprašyti komisijos šitą paaiškinti. Pasiūlymo priedė yra įvardintas metodas, kaip Europos regionų bendradarbiavimo fondas turėtų būti paskirstytas pagal 9 straipsnį. Priedė yra kalbama apie 179 puslapį pagal straipsnį 179. Kalbame apie ultraperiferinius regionus, aš čia prieštaravimą išvelgiu. Gal galėtumėt man paaiškinti? Kalbate apie laukiančius ar kaimininius regionus. Jūs kalbate apie gyventojus gyvenančius 25 km spinduliu. kalbame apie nedidelį poveikį ultraperiferiniams regionams. Kągi tai reiškia? Mažesnės kompensacijas skirti ultraperiferiniams regionams, man atrodo, aš neteisingai jūsų pasiūlymą suprantu. Jeigu taip yra, tada mes atitoltume nuo tokios Europos, kurios siekis paremti silpniausius regionus vis daugiau dėmesio būtų skiriama urbanistiniams regionams ir gyventojai susiteltų tik miestų centruose. Ar mes iš tiesų tuo siekiame? Pirmininkas kažką kalba, bet be mikrofono. Komisijai prašom žodis. Much, Chair, the... Dėkui pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti. Pradžioj e, noriu pasveikinti nuomonės projektą ir pranešėjos atliktą darbą, ypač e, kaip sparčiai jį dirbo. E, komisija labai aiškiai akcentavo būtinybę kuo greičiau judėti į priekį su pasiūlymais susijusiais su DFP. Jeigu leisite, aš norėčiau grįžti prie paskutinio klausimo. Jis labiau susijęs turbūt su bendruoju nuostatų reglamento priedais, o ne su sanglaudas fondu ar kitais fondais. Noriu tik patikinti gerbiamai parlamento narį, kad e, sanglaudas politikos paramos prioritetas išlieka mažiau išsivystę ES regionai. Tiesą sakant, komisija savo pasiūlyme šiek tiek padidina uh, sumas, e, kurios bus skirtos e, mažiau išsivyščiusiems ES regionams lyginant su pereitoje e, finansinė programa. Dabar keletą žodžių apie teminės koncentracijos problemą ir ko komisija siekia geriau panaudojant sanglaudos ir regioninės plėtros fondus, pasinaudojant šitą koncepciją. Paprastai sakant, tas e, tematinis sutelkimas e, turėtų užtikrinti, kad e, finansavimas susitelktų ties pagrindiniais sąjungos prioritetais. Tuo pat metu išlaikant pakankamą lankstumą, kad Europos regionai galėtų pri, prisiderinti, priderinti šių fondų panaudojimą prie savo specifinių poreikių. Žinoma, yra problematinių aspektų, Visų pirma, e, išplečiant e, tą teminę koncentraciją į, nuo trijų į penkias srites. Tada e, sunku jau kalbėti apie koncentravimą. E, nebe, e, sunkiau yra apibriežti, kur yra pagrindiniai, esminiai prioritetai tokiu atveju. Na ir greta to, žvelgiant į pasiūlytus skaičius, teminio e, sutelkimo e, e, trijose srityse, kurias mini nuomonė, pareikalaus didesnio teminio sutelkimo negu kad siūlo komisija. Ir tai prieštarautų minčiai, kurią išsakiau e, anksčiau, e, kad regionai turi turėti pakankamai lankstumų ir galėtų prisiderinti prie specifinių savo aplinkybių. Būtent dėl to mes tą teminę koncentraciją ir siūlome taikyti nacionaliniu lygiu, o ne e, taip, kaip buvo praeitįje, regionų lygiu. Kai kas e, mm, išreiškė nugastavimų dėl pačio proceso, kad pernelyg daug kontrolės liks sostinių lygių, o ne regionuose. Bet tiesą sakant, pasiūlymų siekiama kaip tik priešingos. Priešingo rezultato. Tai procentai nustatomi regionų lygių dabar, o jeigu koncentracija bus nacionalinė e, E, nacionaliniu lygiu, tai kiekvieno regiono išlaidos lieka lankščios tol, kol nacionaliniu lygiu laikomasi nustatytų prioritetų. Dar dvi papildomas mintys. Buvo kalbama apie e, sutelkimą siekiant e, klimato tikslų. Buvo paminėta, kad minimi skirtingi procentai. Komisija E, siūlo 25 procentų dalį e, finansinėje perspektyvoje po 2020-ųjų. E, sanglaudos fondo ir EDF procentai yra aukštesni, tai tiesa, nes kiekvienas fondas turi prisidėti taip, kiek jis tą gali padaryti Vienas dalykas yra regioninės plėtro, plėtros fondas, kuris gali tiek skirti, tuo tarpu e, socialinis fondas, pavyzdžiui, sunkiai galėtų tokią dalį lėšų skirti. Na ir paskutinė pastaba dėl išimčių, kurias e, siūlo komisija. Čia buvo išreikšta nuogastavimų dėl to. E, e, kalbant apie išimčių taikymą, tai mes remiamės praeities patirtimi ir antra, e, siekdami, kad visose politikos rytise nuosetas būtų taikomas nuosekliai. Taigi, žvelgiant į praeitį, e, mes e, žinome tam tikras išimtis oro uostų infrastruktūrai, išskyrus periferinius oro uostus, Žinome, kad audito rūmų ataskaita šia prasme buvo kritiška ir e, mes galvojame, kad e, būtent nacionalinės valdžios institucijos dabar turėtų užtikrinti atitinkamą finansavimą jiems. Ir toliau dėl riedmenų parko, čia taip pat nuoseklumo reikalas, mes turime užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms, kad e, naujiems e, sistemos dalyviams nebūtų pernelyg e, didelių privalumų, neteisingų privalumų. Dėkui, dabar sėksiu žodį mūsų pranešiai. Ačiū. Ačiū pirmą kartą, pasikeitėme nuomonėmis, buvo labai įdomu ir su šešėliniais pranešiais, ir šešėliniais pranešiais. Aš galiu pasakyti, kad mes e, džiaugiamės tuo konstruktyviu darbu, jis labai svarbus ir visiems, visi supranta ir sutinka, kad e, transporto projektai yra nepaprastai svarbus europiečiams ir labai dažnai būtent regionai e, tuos projektus teikia ir juos įgyvendita. Dominikai, aš galvoju apie socialinę pusę, aš vis pagalvoju apie tai, kad tai prisideda prie uh, E, regioninio susiskaldinimo mažinimo. Ir ta prasme aš norėčiau išski... pabrėžti šio klausimo reikšmę ir nepamirškime, kad transportas yra pagrindinė šis, jeigu taip galima pasakyti. Man atrodo, kad ši transporto politika ir FEDER ir Europos struktūrinio e, fonduose turi būti prioritizuojami Tik tokiu būdu mes pažiūrėsime, kaip jums pavyks to padaryti. Bet labai svarbu e, neapsiriboti tik tai keletų tikslų, mes turime galvoti bendrai apie viską ir pirmiausia turime galvoti apie ultraperiferinius, labiausiai tutolusius regionus ir e, išsiaiškinti, kam labiausiai ta parama reikalinga. Ir e, mes supraskime, kad sujungtas transportas nėra vienintelis dalykas, kas yra reikalinga. Mes turime galvoti ir apie tai, kaip e, sukurti teisingumą transporto regionuose prasme. Visi regionai turi turėti galimybę teikti pranešimus iki galo. Ir kartais mes suprantame, kad tie projektai yra teigiami valstybės narės lygmenių. E, Bet man atrodo, kad mes Europoje dirbame labai naudingai ir įdomiai regionų atžvilgių. Mes turime toliau tą patį daryti, nepamirštant, kad kai kurios valstybės narės galų galiai yra labiau pažengusios negu kaip regionai. Ačiū ir aš tikiuosi, kad labai greitai vėl susitiksime. Ir ponė Vandekamp, aš labai džiaugsiuosi, jeigu jūs manęs nebevadinsite Madam Kristin. Aš nematau prasmės kodėl jūs negalėtumėte ištarti mano pavardės, kai sugebate ištarti vyrų parlamentarų pavardės. Ačiū, gerbima kolegė, už patikslinimą ir ačiū už tai, kad e, paprašėte, jog jūs vadintume ne vardu, o pavardę. Šis pranešimas turi užtikrinti, kad negriūtų ryšys tarp Europos ir regionų. Nes būtent iš regionų Europa susideda. Noriu priminti, kad pakeitimų teikimo terminas yra spalio pirmoji diena, 12 valanda. O dabar grįžtame prie šeštojo klausimo. Gezina Maisner atėjo. Mes jums paliksim šiek tiek laiko atsikvėpti. Prašom, ponė Maisner, pasiūlymas direktyvai dėl uostų uostų infrastruktūros laivų e, atliekoms priimti. Tekstas buvo parengtas 2007 metais, jis pakeičia atitinkamas e, kitas direktyvas šioje srityje. Žodis jums gerbiamą pranešėją. Prašau, jums ponė Gezina Meisner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad e, šiek tiek pakeitėte darbo tvarkės e, seką, teko darbuoti įtri komitete e, kitoje salėje, kitoje pastato vietoje. Taigi dabar esu čia. E, dėl uosto prieimimo įrenginių direktyvos surengėme gerą šešėlinių pranešėjų posėdį, palaikėme gerą kontaktą su komisija, daug kalbėjomės. E, ir e, bandėme prezanduoti, e, ką jie galvoja apie mūsų galimus pakeitimus. Komisija savo pasiūlyme sugriešino tam tikras nuostatas. Aš pati pasidomėjau įvairių potų veiklą, nusprendėme, kad nėra sprendimo, kuris tiktų visiems Reikalas tas, kad uostai yra skirtingi, teko būti Niderlanduose, Portugalijoje ir kitur ir mačiau, kad tikrovė kartais yra sunku viską tinkamai padaryti. Tai e, ko reikalauja direktyva. Taigi valstybės narėse reikia turėti galimybę kai ką pakeisti, jeigu to prireikia. Reikia pažiūrėti, kas pasiteisina praktikoje šešėlinių pranešėjų e, susitikime. E, mes kaip tik apie tai kalbėjome, rytoj šešėliniai pranešėjai posėdžiaus vėl. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti pranešimą, dėl kurio visi sutarsime. Dabar e, keletas minčių, e, kurios, kurias bandome atspindėti aštuoniuose kompromisiniuose pakeitimuose. Pirmasis dėl taikymos ryties, čia nieko per daug. E, nekeičiame, e, atsižvelgiame į praktiką. Dėl ketvirtojo straipsnio, kai kalbame apie uosto prieimimo įrenginius, pačius įrenginius, tai e, mums yra svarbu akcentuoti, kad e, reikėtų selti daugiau į perdirbimą, kad reikia daugiau įtraukti EMSA, kiek suprantu, komisija tokių ketinimų neturėjo, mums E, buvo galimybė apsilankyti EMSA agentūroje. E, ten išgirdome, kad e, tai bus nauji tikslai ją iškelti, bet personalo gali nepakakti. Na, periferiniuose regionuose, sunku man dabar vokiškai išsireikšti, bet E, valstybės narės e, kalba apie e, tam tikrą nacionalinę specifiką ar tam tikrus finansavimo šaltinius, kuriuos galima būtų panaudoti ir tai yra sunkiau negu kad kažkur Europos centre. Kalbėjome taip pat apie prieimimo mm, šiukšlių mm, teršalų prieimimo tvarkymo planus, galvojame apie išlaidas tam. Galvojame taip pat ir apie e, kurią kalbą reikėtų tam tikrus dalykus formuluoti. Angliškai ar nacionalinė kalba, e, anglų kalba vis tik yra tarptautinė bendravimo kalba. Taip pat e, turėtų būti aiškiai nustatyta, kaip būtų apskaičiuojami atitinkami mokesčiai už tą perdirbimą, reikia atsižvelgti taip pat ir į mažų uostų problemas. Dėl stebėsenos komisija e, kalba apie 3 metus, mes galvojame, kad pakaktų 5. Dėl mažų uostų e, mes sakome, kad galima būtų taikyti jiems išimti, e, jeigu jie dalyvauja regioninėje teršalų apdorojimo sistemoje ir jeigu E, informuoja apie tai. E, čia sformulavome savo galimą taisyklę. Dabar dėl teršalų tiesioginio iškrovimo iš laivų. E, to neturėtų būti daroma jūroje, kada laivas jau išplaukė. E, reikėtų iškrauti jau e, krante, bet yra vėlgi mažų uostų specifika, ta, į tą reikia atsižvelgti. Čia e, atitinkamų pakeitimų e, padarėme taip pat. Dabar e, žvejybos įranga, čia mes įrašėme, įrašėme šitos aspektus. Dabar netyčinis teršalų sužvejojimas ir atlygis laivams už tai E, e, nuostatos susijusios su tuo, ar reikia išplaukiančiai į trečių šalių uostus e, būtinai iškrauti tuos teršalus, tas atlikas. Mes sakome, kad gali būti taip, kad tas ES uostas gali būti labai mažas ir gali neturėti tokių pajėgumų. Ir e, tada e, gali būti taip, kad kitame uoste e, turėtų būti tos atliekos priimtos. E, aš manau, kad trialogo metu kai kurie dalykai turėtų būti E, išsiaiškinti, tame tarpe dėl e, tam tikrų mokesčių. Komisija numato 100 e, procentų netiesioginius mokesčius. Mūsų pozicija tokia, šiek tiek skiriasi, taip pat kaip ir tarybos. Mes sakome, kad tą netiesioginį mokestį reikėtų apskaičiuoti atsižvelgiant į E, laivo kategoriją ir dydį ir e, jo e, pajėgumus. Tai tiek turbūt būtų iš mūsų pusės minčių. Tiesą sakant, mes taip pat kalbame apie balasnio vandens tvarkymą. Komisija didelį entuzijazmą nerodo, kaip ir valstybės narės, bet mes norime tai paminėti, galbūt kai ką ir praleidau. Dėl apibrieščių E, norėtume, kad e, e, kai kurias apibrieštys būtų išplėstos, parengtas kompromisas dėl kai kurių perdirbimo dalykų, tai tiek, regis, viską pasakiau. Čia gal tarp popierių šiek tiek pasimečiau. Bet kuriu atveju noriu padėkoti e, šiame etape šešėlinės pranešėjais, su jais puikiai e, darbojamės, e, pranešimas ambicingas ir prieš einant dėrybas lauksiu kolegų komentarų. Labai ačiū, ponė Meisner, už tai, kad taip aiškiai pateikė čia nuomonę. Dabar pradedam diskusijas. Pone Kliun. Dėkuoju, ponė Pirinkė, noriu padėkoti ir aš, ponė Meisner, už jos atliktą darbą kol kas. Pritariu jos pastaboms, tikrai gerai bendradarbiaujame e, su kitais šešėliniais pranešėjais ir su uh, mūsų pranešėja. Rytoj mūsų laukia kitas šešėlinių sustikimas, tikiuosi padarysim pažangos. Pone Masner, atrodo, e, paminėjo visas rytis, kurios mums daugiausia nerimo kelia. E, buvo paminėti maži uostai, kuriems administracinė e, našta ir reikalavimai gali būti per sunkus, čia reikia elgtis atsargiai reikia tam tikros pusiausviros, suteikti tiems uostams lankstumo, kad e, ta našta, dideli kiekiai e, atliekų e, jų neužgriūtų. Dabar jau periname prie smulkmenų, kaip tai geriau. Reikia taip pat atskirti atliekas, kuris buvo uh, sąmoningai sužvėjotos ir netyčia sužvėjotos. Na ir e, nuostatos e, dėl laivų, kurie išplaukia į trečiųjų šalių uost, e, uostus, e, kad nebūtinai jie turi išsikrauti. E, reikia suderinti taip pat e, šias nuostatas su jau egzistuojančiomis nuostatomis dėl atliekų tvarkymo. Tai reikia ES teisę derinti su Marpol konvencija. E, Būtent tą kryptimį einame, tai e, mane mm, atliktas darbas kol kas labai tenkina e, ir aš tikiuosi ir tolesnės pažangos, dirbant su šešėliniais pranešėjais, noriu padėkoti poniai Maisner už jos paramą. Dėkui. Dėkui, panė Klun. Am participat la prima. Pone Grap Grapinį. E, iš tikrųjų, rytoj šešėliniai pranešėjai dar kartą susitiks. E, aš noriu padėkoti kolegoms e, transporto komitete. Dėkoju socialdemokratų frakcijai už pateiktus pakeitimus. Yra tam tikrų dalykų, kuriuos teks mums rytoj galbūt išsiaiškinti. Kalbant apskritai, pritarėme tam, ką ką tik išdėstė pranešėja. Tačiau tikiuosi, kad mums pavyks dėl kitų dalykų susidėrėti ir pasiekti kompromiso. Aš mm, turiu pasakyti, kad e, reikėtų pritarti pasiūlymui vietoj penkių metų siūlyti trijų metų laikotarpį. tarpį E, kam laukti penkių metų, jeigu pažangos pasieksime anksčiau? Galbūt e, kažkaip kitaip galėtume skaičiuoti, galbūt pasinaudodami vidurkiu. Taip pat reikėtų e, truputį padirbėti su tam tikromis apibrieštimis. E, e, Komisijos e, apibrieštys kai kuriuose situacijose nėra pakankamas ir todėl mes e, teikiame savo apibrieščių pasiūlymus. E, taip pat e, dėl e, ekologiškai, e, ekologinių laivų e, viskas yra tvarkoj, bet kas deklaruos, kad tie laivai iš tikrųjų yra vadinami žalieji laivai. E, mes čia taip pat teikiame savo pasiūlymus. E, teikiame taip pat ir pakeitimą dėl e, uosto apibriešties. Komisija tokią apibriešti teikia, bet mes siūlome pakeitimų. Taigi yra dar išsiaiškinamų dalykų. Jūs kalbėjote taip pat apie kaštų susigražinimo sistemą, bet ir čia dar reikia aiškiau išdėstyti apibrieštis. E, E, mes nenorime, kad našta mažiems uostams išauktų. Pagrindinis mūsų tikslas yra būtent surinkti laivų generuojamas atlikas, kur tai benutiktų dideliuose ar mažuose uostuose. Taigi pagrindinis tikslas sumažinti taršą. Vadinasi, reikia tam tikros mokesčių sistemos ir paskatų sistemos, kad e, nebūtų e, tos e, atlikos išmetamos e, jūroje. E, mes visi turime savo nacionalinių valstybių patirties, kaip ir aš, ir tikiuosi, kad sugebėsime sutarti dėl praktinių sprendimų. E, mano nuomonė, iš tikrųjų mums reikia praktinio dokumento, e, nereikia nieko, ką praktikoje būtų sunku įgyvendinti. E, tikiuosi, kad sustarimą pasieksime, nes visi kolegos labai aiškiai rodo noro bendradarbiauti. Esame visi suinteresuoti turėti reglamentą, kuris būtų geresnis negu dabartinis. Dėkui, paniai Grapinį, dabar e, ponas Vandalin. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Ir labai dėkoju pranešėjai. Mano nuomonė, su, pranešėjai, su šeliniais pranešėjais vyko konstruktyvios darybos ir daug kad buvo išsiaiškinta. Vidaus keliai, vandens keliai, pavyzdžiui, kaip e, juos aktyviau įtraukti. Taigi turime teikti pasiūlymą. Mano nuomonė būtų naudinga pasvarstyti uostų ultraferiferiniuose regionuose būklę, kad ir ten būtų galima rasti papildomo negu tik nacionalinis finansavimas. Žvelgiu į pranešėjo pasiūlytas naujas teksto dalis, pirmiausiai antrąjį straipsnį, kur yra teikiamos apibrieštys, kas yra atlikos. Turime šiek tiek e, komentaro apie nuosėdas. Man atrodo, kad reikia konkrečiai tai paminėti. ir pagalvokime, kaip e, tą klausimą pritemti transporto komiteto kompetenciją. Toliau ponas Teila. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Ačiū Gezina, ačiū kitiems šešėlėms pranešėms už visą atliktą darbą rengiant šį dosiją. Peržiūrint šį dosiją, atveriame galimybę e, susidoroti su atliekomis, kurios teršia jūras ir vandenynus ir daro žalą brangiams jūrų faunai ir florai. Mes suprantame, kad e, dar ne visi pagrindiniai klausimai aptarti, kai kuriuos jų reikės aptarti rytoj, tikiuosi, kad tai padarysime. E, žinant, kad šio teisės akto pagrindinis tikslas skatinti laivus naudotis e, laivų uostų e, infrastruktūra e, yra labai naudingas ir tai, kad yra norinčių laivų tai apeiti, tai turime imtis rimtų priemonių, turime raginti visas suslaivus išmesti atliekas uostuose, o ne į jūrą. Todėl žalieji gina šimto procentų netiesioginių uh, mokesčių sistemą, kad užtikrintume š, e, tokį reiškinį. Kitas dalykas, direktyvoje dar toliau yra einama, yra tiesiog sakoma, kad reikės ką paskatas teikti laivams, kad jie taip atliekas mestų. Ir e, kitas dalykas, turime griežtai tiesiog užkirsti kelią E, tokiam šiukšlių išmetimui jūrą. Mes, aš paremčiau, kad labai aiškiai e, atliekų išmetimas į jūrą būtų kriminalizuojamas, nes mano nuomonė tai yra viena iš svarbiausių priemonių, e, norint apsaugoti jūras ir vandenynus. Na ir mūsų galutinis tikslas kaip e, elgtis su jūrų šiukšlėmis. Dažnai tai yra žvejybos įrangos atliekos. Mes e, sakome, kad 2009 m. 1224 direktyva jau yra kalbama apie uh, nebenaudojamos žvejybos įrangos registravimą. Mes dabar matome, kad yra supaprastintos šios nuostatos. Taip pat nebeliko labai svarbios nuostatos, kuri leistų Europos komisijai suderinti atsiskaitimą už tokią įrangą visoje Europos Sąjungoje. Jeigu tai nebus įrašyta į galutinį tekstą, padarysime žalos e, visam e, visiems jūrų gyvūnams, e, taip pat ir žmonėms, valstybėms, visuomenėms ir įstatymų kuriejams. Todėl aš raginčiau pasirūpinti, kad atsiskaitimo mechanizmai E, laivų savininkams ir Europos komisijai būtų paminėti šioje direktyvoje. Aš labai noriu, kad šios diskusijos būtų tęsiamos rytoj. Labai ačiū, ponė Teila. Toliau, ponė Gonzalė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Meisner, už tai, kad jie taip sklaidž, sklandžiai šį dosiją tvarko. Pereinu prie pakeitimų, kuriuos norėčiau staiga apžvelgti. Pabrėžiame atsitiktinio tikrinimo būtinybę. Tas atsitiktinis tikrinimas turėtų būti suderintas su žala daroma aplinkai ir visuomenės veikatai. Mes turime galvoti apie skistų atliekų, kanalizacijos išpilimą į jūrą. Taip pat Turime aiškiai apibriežti atsakomybę už prarastą žvejybos įrangą. Ir e, jeigu taip atsitinka, apie tai turi būti atsiskaitoma kuo greičiau, bet to turime kalbėti apie taisyklės dėl e, žvejybos įrangos perdirbimą ir pakartotinį naudojimą. Darbuotojų mokymas yra labai svarbu, jų informavimas. E, mes turime juos mokyti apie švarinimą, apie remontą, apie krovinių transporto teisingą eksploatavimą. Mes turime užtikrinti, kad veiktų nacionalinės programos iš dalies finansuojamos per mokesčius, kuriuos patys laivai sumokėtų už atliekų valdymą, tvarkymą, atsiprašau. Pastebėjome aplinkosaugos komiteto didelį entuzijazmą sprendžiant šį dosiją. Šiuo metu septintasis kompromisinis pakeitimas numato apimti ir e, laivų atliekų laivų iš, atliekų išmetamų iš laivų apibriežti, aplinkosaugos komitetas pasiūlė įtraukti e, fiksuotų ir plaukiančių platformų apibriežti. E, Socialdemokratai ir žalieji pateikė pakeitimų, kurie yra labai svarbus. Labai svarbu, kad ir į mūsų pranešimą būtų įtrauktas e, apibriešties aspektas. Ir dar vienas dalykas, apie kurį anksčiau esame kalbėję, reikėtų aukš, aiškiau apibriežti, e, kokio dydžio atliekoms bus teikiamos išlygos, kokio dydžio laivams bus teikiamos išlygos, kas yra small, e, mažas, kas yra vidutinis laivas, koks gali būti maksimalus laivo dydis. kad galėtume e, suteikti išlygas iš tuose projektuose, kuriuos skuria savivaldybės. Kaip ponė Meisner sakė, mažieji uostai turėtų bendradarbiauti ir renkti bendrus atliekų tvarkymo planus. Apie tai turėtume detaliau pagalvoti. Labai didelė dalimi dėl šio dokumento yra sutariama ir būčiau labai dėkingas, jeigu mūsų pakeitimai būtų uh, labiau atspindėti kompromisiniuose. Bet kokiu atveju esu labai dėkinga pranešėjai už atliktą darbą, dėkoju ir kitiems šešėlėms pranešėjams už atvirumą tvarkant šį tekstą ir aš tikiuosi, kad rytoj galėsime užpildyti išliekančias spragas. Ačiū, o dabar kreipiuosi į Europos komisiją. Pone Berg, sveikinu Jūs atvykus čia. Thank you, uh, madam. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Meisner ir visiems šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą, kuris e, e, jau įdėtas šį dosiją. Tai tik rodo, kad šis dosija yra labai svarbus ir jis leis užtikrinti, kad atliekos iš laivų grįžtų į uostus ir nebūtų išmetamos į jūrą. Ypač tai pasakytina apie e, atliekas, kurios patenka į žvejybos laivus. Jos turi būti per, parvežamos į uostus, nesukuriant papildomų išlaidų žvejams. Taip pat aš dėkoju e, ponė Maisner ir jūsų kolegoms už apsilankymą Emsoje. Aš esu tikra, kad mūsų pirmininkė irgi būtų atvykusi, bet jeigu sveikata būtų leidusi tą padaryti, taigi ponas Mylė jums perduoda linkėjimus. Ir kaip mes visuomet sakėme, Europos komisijos pasiūlymas e, buvo uh, rengiamas glaužiai bendradarbiant su EMSA, kuri atlieka taip pat labai svarbu vaidmenį įgyvendant naujai pasiūlymą. Nu, aš norėčiau sutelkti dėmesį į tris temas, kurios yra svarbiausios ir e, jos atsispindi didžiojo dalyje pakeitimų, įskaitant ir kompromisinius. Tai apima 100 procentų E, netiesioginės mokesčius už atlikas ir galimas tūrio sumažinimus, taip pat galimos e, žvejybos atlikos, kurios kelia labai rimtas problemas jūroms. Be to turime galvoti apie mažų ir labai mažų uostų e, padėtį, kaip juos traktuoti. Kaip mane maister teisingai sakė, ši direktyva stengiasi suvienodinti sistemą Europoje, bet tą padaryti labai sunku. Jeigu norime e, laivų išmetamų jūro atliekų klausimą spręsti rimtai, tai pirmiausia turime rasti paskatų, kad užtikrintume optimalų atliekų pervežimą laivais iš jūros į krantą. Mūsų nuomonė e, ir atlikdami savo vertinimą pastebėjome, kad Jeigu įvesime griežtus reikalavimus, tai paskatas įgyvendinti juos tik sumažinsime. Tai jeigu mes kalbame apie 100 procentų kompensavimą už atliekas, tai sukūrėme teisingą paskatą. Bet aš noriu pabrėžti, kad uostai turi vis tik sugebėti e, diferencijuoti mokestį už atliekas pagal laivo dydį, tonažą, prekybos, e, atsiprašau, e, žvejybos pobūdį. Taigi mes negalime kalbėti apie absoliutų suvienodinimą visoje Europoje. Atitinkamai mes galvojame, kad uostams yra jau teikiama pakankamai paskatų, kad jie investuotų į infrastruktūrą, kad laivai galėtų parvežti atliekas iš jūros ir jas iškrauti dėl tūrio apribojimo. Ši tema jau buvo aptarta tarp šešėlinių pranešėjų Mes e, sveikiname pažangą, kuri buvo padaryta, džiaugiamės tą pažangą ir manome bei vilėmės, kad e, turinio apribojimas bus taikomas tik iš tiesų išskirtiniais atvejais. Pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai laivai nori atvežti daugiau atliekų, negu uh, deklaruojamas jų um, laivo tūris mes išvengtume apribojimų tūriui, kaip juos apibrėžia uostai. Ir paprastai mes turėtume suvokti, kad e, dėl to tokiu būdu mes e, nepaskatinsime investicijų naujus pajėgumus, nes turime galvoti apie naują verslo scenarių. Mes turime galvoti apie tai, kaip sukurti vienodas taisyklės laivams veikti ir skatinti uostus investuoti į naujus pajėgumus, naujas galimybės. Nes kitaip laivai ir uostai labai greit pasakys, čia išskirtinis atvejis, šis tūris yra didesnis negu normalus ir jūs turite už jį mokėti. Tikimės, kad rasime gerų kompromisų tuo klausimu. Na, o dėl e, pasyviai sugaunamų atliekų atliekų, kurios e, pakliūna į žvejybos tinklus. Norėtume paaiškinti, kad pasiūlyme žvejams yra suteikiama galimybė parvežti tokias atlikas be mokesčio papildomo. Ir manau, kad tokiu būdu paliksime dar pakankamai laisvės valstybėms narėms panaudoti pajamas iš kitų uh, E, projektų, kurie dabar yra svarstomi, pavyzdžiui, išplėsta gamintojo atsakomybės schema. Tokiu būdu užtikrintume, kad jokių papildomų kaštų nebūtų sukeliama žvėjams ir e, uostai iš tų mokesčių nesipelnytų. Na ir paskutinis dalykas - maži ir e, labai maži komerciniai uostai. Čia galvojame pritaikyti bendrasias išlygas mažiesiams uostams. E, jie turės sukurti bendrą atliekų tvarkymo planą su kitais uostais, apie tai turės būti informuojama visuomenė ir tie atliekų tvarkymo planai greičiausiai turės būti integruojami į savivaldybių atliekų, municipalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Tai, kad uostas yra mažas, nereiškia, kad jis neteikia būtiniausių paslaugų. Bet jeigu paslaugos yra teikiamos darbo valandomis, tai turi būti išduodama sąskaita už tai, e, už ką renkamas mokestis. Taigi, kaip sakiau, mes esame nusiteikę toliau su jumis, e, gerbimi parlamentarai, bendradarbiauti ir tikimės, kad šis pasiūlymas bus įgyvendintas. Ačiū, kad e, pasisakėte. Pirmininkė išjungia mikrofoną.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 dėl trečiųjų valstybių, ar e, jas būtų galima įtraukti į programas, apie tai jau mes kalbėjom, ieškojom galimų kompromisų. Toliau, dėl vadinamųjų žaliųjų laivų Green Ship e, apibriešties, bet čia e, reikia dar apie tai kalbėtis. Toliau, dėl laivų atliekų apibriešties, Tai apibriežti irgi reikėtų dar grininti, kad ji būtų vienodai taikoma valstybėse narėse. E, reikėtų labai elgtis atsargiai su išimtimis e, su e, išimtimis ir ne, ne, ypač išimtimis taikomomis mažiems ir labai mažiems uostams. Uh, Su kolega Aikautu mes kalbėjomės ir e, sutarėm daugeliu punktų dėl e, e, tam tikrų plaukiojančių platformų. Kol kas tokios platformos nelaikomos laivais ir iš jų atliekos nelaikomos laivų atliekomis. Bet kita vertus kalbėjom ir apie tai, kad ir naftos platformas būtų galima įtraukti į direktyvos taikymos rytį dėl išimčių. Reikėtų vengti išimčių arba numatant išimtis, tai tik tai minimales, minimalų jų skaičių. Bet e, mes tiesiog dar pasvarstysim, ar bus galima įtraukti ir nuotekas e, į e, laivų atliekų savoką. Čia buvo minėta ne vienas procentas mokesčiai rinkliavos už atliekas ir reikėtų aptarti tinkamą strategiją, pagal kurią būtų skatinamas atliekų pateikimas, nugabenimas į sausumą. Ačiū. Dabar balsuosime dėl šio pranešimo spalio 9-ąją, antradienį. Ir toliau aptarsim labai svarbų reglamentą, e, kuriame numatomos bendros finansinės taisyklės Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, plus Anglaudos fondui, Europos jūrų klausimų ir žuvininkystės fondui, prieglopščio ir migracijos fondui, Vilniaus saugumo fondui, sienų valdymo ir vizų priemoniai. Tad e, visiems tiems dalykams numatomos bendros taisyklės. Ir mes turim pranešėja, rengiam nuomonę e, regionų e, komitetui Zototskis, mūsų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, jūs e, iš tikrųjų perskaitėt visą reglamento pavadinimą, kurį sunku šiaip jau atmintinai įsiminti, bet kalbam apie visą eilę fondų E, ir jiems numatomas bendras finansinės taisyklės ir visa tai labai svarbu e, daugiametės e, finansinės programos kontekste. Šio reglamento pasiūlymo tikslas - sumažinti administracinę naštą valdant sanglaudos politiką ir kartu užtikrinant viešųjų išlaidų geresnį panaudojimą, skaidrumą ir panašiai. Tai yra pagirtinas tikslas. Dar reikėtų ką pabrėžti. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, sanglaudos fondo lėšos labai sumažintos, o tai nepateisinama konkret, pačių regionų, kurie gauna paramą iš sanglaudos fondų sąlygos. Tad tie regionai nepasiekia užsibrieštų tikslų ir todėl, kalbant apie ateinančią e, daugiame, e, daugiametę finansinę programą, reikėtų numatyti e, tinkamas lėšas infrastruktūroms. Aš dabar nekartosiu visų argumentų, kuriuos e, išdėščiau nuomonės įžanginėje dalyje, tačiau aš norėčiau tik tai atkreipti dėmesį į siūlomus pakeitimus. Manyčiau, kad būtų galima pagerinti komisijos pasiūlymą. Pirmiausia, reikėtų apibriežti geriau e, Tai yra, pirmiausia, nepritarčiau e, siūlymui perkelti dalį lėšų iš Europos e, regioninio plėtros fondo į Europos infrastruktūros e, tinklų e, priemonę. Tai turėtų vėlgi spren... būtų. Tai vienas dalykas. Toliau sumažinti bendro finansavimo normą nuo 85 procentų iki 70 procentų, tai toks pasiūlymas užblokuos e, ne, vien, ne vieno įgyvendinamo e, projekto darbus mažiausiai įsivyščiusiuose regionuose. Ir tai, mano galva, kertasi su šio reglamento svarbiausių tikslų, kur vienas, vienų svarbiausių tikslų būtent e, skatinti vystimasi. Bet suprantama, reikia išlaikyti principą N plus 3, to principo mes laikomės šiandien, tas principas pasiteisino. Kita vertus, e, tas principas gana sudėtingas, ypač kalbant apie sudėtingus projektus. Dabar dėl komisijos pasiūlymo numatyti principą N plus 2, tai čia reikėtų numatyti tam tikrą laikiną laikotarpį, bet e, vėlgi e, toks bet sąlygiškas to principo įtvirtinimas tai reikštų tam tikrų biudžetų, tai yra lėšų praradimą. Ir čia reikėtų vėl vadovautis teisinės valstybės principų. Uh, Būtent tą principą reikėtų aiškiai apibriežti, kad nebūtų diskriminuojamos vienos valstybės narės kitų atžvilgių, nes kalbam apie sanglaudos politikos e, principą. Ir tai turėtų būti pagrindinis kriterijus, kuriuo reikėtų e, vadovautis. Ir aš lauksiu jūsų pastabų, lauksiu pakeitimų pasiūlymų. Tikiuosi, kad mums e, pavyks parengti gerą kokybišką nuomonę. Labai ačiū, ponė Zlotovski, už tai, kad pasisakėt. Ir dabar žodį suteiksiu ponui Vim Dekampui. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. EPP e, frakcijos vardu kalbu, aš daugiausia dirbu su šių klausimų ir aš pakeičiu kartu e, Austrijos e, kolegę Klaudiją Šmit. Klaudija Šmit yra iš Austrijos, tačiau Austrijai sanglaudos politika nėra aktuali. O pranešėjas nuomonės, ponas Lotovskis, yra iš Lenkijos, kuri naudojasi sanglaudos politikos priemonėmis plačiai. Čia e, taip, kalbama apie sanglaudos politiką plačiaja prasme. Bet kita vertus, nepamirškim, kad e, Europos audito rūmai e, parengė gana neigiamą, kritišką ataskaitą, E, dėl sanglaudos fondo, kur buvo kritikuojamos to fondo išlaidos e, e, aukš, didelio greičio geležinkeliams tiesti mažai gyvenamuose vietose ir panašiems projektams. Taip, mes iš tikrųjų tikėjomės ir tebe sitikim labai daug iš sanglaudos fondo, o kalbant apie šio fondo lėšų panaudojimą, turi būti aiškios taisyklės. Bet, e, kaip jau sakiau, tame audito rūmų pranešime e, kritikuojamas buvo ypač sanglaudos fondo lėšų panaudojamas. Mūsų frakcijoje apie tai nemažai kalbama. Ir mes irgi e, gana kritiškai nusiteikę. Mes kalbam apie tai, kad reikėtų griežtesnių, e, aiškesnių sanglaudos fondo lėšų e, panaudojimo taisyklių. Kiti reikalauja, kad reikėtų siekti daugiau lėšų, ypač transporto sektoriui. Trumpai, šis siūlomas bendrų finansinių taisyklių reglamentas yra labai svarbus. Bet e, ir kita vertus, e, sanglaudos fondo lėšų, ypač to fondo lėšų panaudojimas turėtų būti grindžiamas aiškesnėmis, griežtesnėmis taisyklėmis. Ir kalbama ne vien tik tai e, taip, dabar ta bendra siūloma strategija, kaip atrodo kolegiai Klaudijai Šmit nėra pakankamai tinkama. Ponas Šis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už nuomonės projektą. Dėl komisijos pasiūlymo, kurį mes dabar aptarėm, tai turbūt visi pritarėm, kad reikėtų remti užmojus, supaprastinti finansinės taisyklės, vengti biurokratijos, numatyti daugiau lankstumo ES lygių. Bet to labai geras užmojas suderinti įvairių čia minimų ES fondų finansinės taisyklės. Tad visi tie pasiūlymai eina gera linkme Ir manyčiau, komisija tikrai ir toliau turėtų dirbti šiuo, šią linkmę. Komisija kalba ir pabrėžia e, preambulėje e, vieną svarbiausių sanglaudos politikos tikslų, su, su, tai yra sugla, suartinti e, valstybių narių ekonominį, socialinį, teritorinę sanglaudą. Tik tai dėja, e, kad e, tokiam tikslui numatytos lėšos yra nepakankamos. Siekiant, e, dabar siekiama e, didesnės sanglaudos tarp valstybių narių, tarp valstybių narių atskirų regionų, bet kita vertus, kita ranka tas užmojas tarsi nubraukiamas nu, gerokai 45 procentais sumažinant sanglaudos fondo lėšas čia nuolat kartojamas toks stereotipas, kad ES fondai, fondų lėšos prastai buvo panaudojamos. Aš galiu e, grįžti prie savo paties e, valstybės Portugalijos. E, E, nepriklausomai nuo mūsų vyriausybių e, pakraipos, ar tai būtų dešiniosios ar kairiosios, e, kairiojo sparno vyriausybės, jos vis dėlto naudojosi sanglaudos fondo lėšomis tam, kad modernizuotų Portugalijos visuomenę, infrastruktūras. Nerima kelia E, tai, kad e, komisija dabar numato mažesnę bendro finansavimo normą mažiausiai išsivyščiusiems regionams nuo 85 procentų iki 70, bet būtent tiems e, regionams reikia daugiausia lėšų vystytis. Tad aš nepritariu komisijos pasiūlymui dėl tokios bendro finansavimo normos sumažinimo ir kartu teisinės valstybės principo nesilaikymo. Nes juk teisinės valstybės principų laikymasis tai yra ES vienas pagrindų. Teisinės valstybės principai gali būti pažeidžiami e, už tai neatsakant pačiai, sakykime, konkrečiai valstybei. Tai gali būti daroma dėl e, finans, tai tam tikrų ekonominių e, aplinkybių, antai jau dešimt metų kenčiam ekonominę, finansinę krizę ir dėl to nemažai valstybių nepasiekia nepasiekia tikslų, kurie siejami su ES biudžeto tikslais. Tad e, mano frakcija pateiks pakeitimų apie tai ir mes tikimės savo pakeitimais pagerinsim komisijos reglamento pasiūlymą. Alde frakcijos vardu ES fondų finansinės taisyklės, fondų lėšų e, valdymas. Visą tai reiškiasi įvairiais, įvairiom sąlygom, sakykime, ekonominės, finansų krizės sąlygomis, politinės krizės sąlygomis, apie tai buvo prabilta. Tad dabar kalbama apie reglamento kokybinį ir kiekybinį pagerinimą. Čia diskusijos apie tai savotiškai nacionalizuojamos. Aš pritariu pranešėjui Zlotovskijui, pritariu ne vienai jo pastabai. Taip, komisija dabar siūlo E, supaprastinti reglamento nuostatas, kad būtų galima išvengti biurokratijos, e, pasiekti geresnį veiksmingumą tam, kad fondų lėšos būtų nuosekliau valdomos, nes e, didžiausia problema šiame kontekste tai nevienodos sąlygos būtent ir atotrukis tarp fondų lėšų ir to, ko reikalauja valstybės narės, norėdamos įveikti tam tikrus struktūrinius atotrukius. Ir čia pirmoji problema yra ta, beje, pritariu pranešėjui, kad reikėtų dėl pasiūlymo, kad e, dėl e, sanglaudos ir kitų fondo e, lėšų tiesiog tikslų nustatymo, tą pavedant valstybėms narėms, tai atsargiau reikėtų elgtis. Bet kalbant apie sanglaudos fondo lėšų sumažinimą, taip kalbam apie bendrą sanglaudos politiką, kita vertus fondo lėšų sumažinimą. Ir vis dėlto sanglaudos politikos e, dėka e, tam tikri atotrukiai tarp valstybių narių ar tam tikrų regionų sumažėjo. Žinoma, čia yra įvairių skaičių, juos galime diskutuoti. Bet e, jeigu Bet e, galima sakyti, kad e, e, reikėtų vis dėlto labai atsargiai elgtis dėl būtent sanglaudos politikos. Dabar sutinku su pranešėju, kad čia nereikėtų įtraukti um, tiesiog tvar, priežiūros tam tikrų lėšų uh, čia apie tai jau kalbama, e, apskritai e, refit visos tos teisės aktų peržiūros kontekste. Bet čia reikėtų vėl e, laikytis ne vien tam tikros teorinės nuostatos, bet ir vertinti reikalą praktiškai. Tad pritariu pranešėjui kartu jo nuostatai dėl bendro finansavimo tos normos procentų. strateginio programavimo racionalizavimas. Tai idėja gera, Tai irgi susiję su kontrolės nuostatų supaprastinimu. Tad man atrodo, čia einama gera linkme. Dabar Taip, dabar tą reikėtų irgi derinti su daugiamete finansinė programa. Tai nelengva bet čia taip labai trumpai mūsų frakcijos vardu. Dar grįšim prie šitų klausimų. Turint galvoje visus šios srities reglamentus ir direktyvas. Žaliųjų frakcijos vardu niekas turbūt nekalbės. Tai tada suteiksiu žodį ponui Žilo komisija. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū už galimybę vėl pasisakyti. Noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą ir visiems parlamento nariams už šios dienos pasisakymus. Pradžioj e, turiu e, e pripažinti, kad iš tikrųjų reglamento pavadinimas nėra iš e, pačių trumpiausių. E, Vis tik e, reikėtų pabrėžti, kad pats reglamentas yra 50 procentų trumpesnis negu e, dabartinis 14-20 metų reglamentas. 50 e, procentų žodžių sumažinimas dar savaime nereiškia supaprastinimo, bet kaip daug kalbėtojų jau paminėjo, e, jame yra supaprastinimo, administracinės naštos padidinimo ir lankstumo, e, administracinės naštos sumažinimo ir lankstumo padidinimo elementų. Dabar grįžtant prie išsakytų kelių minčių. Yra tam tikro prieštaravimo tarp to, e, kad Iš vienos pusės e, girdime nuogastavimus dėl e, mažesnio komisijos pasiūlymo e, biudžeto sanglaudos fondui ir prašymui tam pačiam fondui taikyti didesnę ES bendro finansavimo normą. Nes kuo aukštesnis tas procentas, e, tuo e, mažesnės bendrosios investicijos. Ir e, komisija būtent ir sako, kad mažesnis bendro finansavimo procentas suteikia daugiau autorystės projektų įgyvendintojams ir užtikrina veiksmingesnį paketo panaudojimą. Kalbant apie teigiamą patirtį dėl N plus 3 taisyklės taikymo. Tai mes žiūrėdami į 13-20 metų laikotarpį mm, sakome, kad e, būtent ta taisyklė e, gana smarkiai prisidėjo prie projektų vilkinimo. E, taip pat tai yra susijęs su iš ankstinio finansavimo norma kitam laikotarpiui nes 21-23 metais e, prireiks lėšų dabartiniams programams užbaigti ir tų lėšų poreikis bus toks didelis, kad tai sumažins galimybę iš ankstinio finansavimo e, kitam e, finansiniam laikotarpiai. Taigi e, užtrukimai gyvenant dabar darys poveikį e, kito laikotarpio programoms. E, Būtent to mes norime išvengti ir būtent todėl mes ir siūlome grįžti prie N plus 2 taisyklės. Na ir vienas, dar vienas dalykas. Dėl nuogastavimo, kad e, komisija įtraukė planuojamas investicijas ir reikalavimus e, e, padengti eksploatacijos ir išlaikymo kaštus, kalbant apie konkrečią infrastruktūrą Čia mūsų idėja tokia. Tai yra strateginio plano, kuris nustatomas laikotarpio pradžioje dalis. Valstybės narės turi parodyti, kad jos įskaičiavo reikalingas eksploatavimo ir išlaikymo išlaidas e, tam tai transporto infrastruktūrai, kurią planuoja pastatyti per tą laikotarpį. Taigi tai nesusijęs su papildoma našta ar kažkokiu vilkinimu, Paprasčiausiai norime užtikrinti, kad e, valstybės narės žiūri į bendrasias investicijas, ne tik tai į pastatymo kaštus, bet taip pat ir į eksploatavimą ir palaikymą ilgesniam laikotarpiai, kas turi žinoma būti padengiama iš nacionalinių lėšų. Dėkui. Ačiū už pasisakymą. Vėl suteiksiu žodį ponui Zlotovskai, kuris yra mūsų pranešėjas. Prašau ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai. Aš matau, kad diskusija bus labai įdomi, bent jau taip galima nujausti. Aš norėčiau kartu su jumis išsakyti savo pastebėjimais, pasidalinti savo pastebėjimais, savo nuomonėmis. Man atrodo, kad visų pirma, visi sutarėme, kad fondai turi būti naudojami racionaliau, efektyviau ir taip toliau. Tai yra geriau. Man atrodo, kad tai yra visų bendras tikslas. Niekas to negalėtų nuneikti. Net mūsų kolegos iš Portugalijos ką tik sakė, kad jeigu ir yra valstybių, kurios nesilaiko teisės viršenybės principų ir tas e, teisų nesilaikimas atsispindi ekonomikoje, e, gyvenant šį projektą, tai turėtų neatsispindėti. Kurios valstybės nesilaiko? Man atrodo, reikėtų pirmiausia apibriežti, e, kokios e, e, valstybės tą daro. Tam tikros investicijos turi būti finansuojamos ir bendrai finansuojamos iš mūsų aptariamų fondų. Investicijos be jokios abejonės neturi būti siejamos su žmogaus, žmogaus teisų laikymus. Aš noriu pasakyti, kad šios žmogaus teisų e, nuostatos įvedimas būtų visiškai absurdiškas, jeigu mes regione pastatysime ir atnaujinsime e, kitą oro uostą tik todėl, e, kad e, e kita valstybė turinti už 20 km e, regioninį oro uostą nesilaiko žmogaus teisų pažydimų, tai būtų absurdas. Aš galvoju apie Gdanską, kuriame aš gyvenu. Už kelių kilometrų Gdynėje, 20 ar 30 km atstumu e, nuo senojo oro uosto pastatėme naują regioninį oro uostą. E, teisės e, virsenybės principus segant viskas atrodo teisinga, bet man atrodo, kad reikia vadovautis blaivių protų ir šiuo atveju tai yra nepaprastai svarbu. E, Dar svarbiau yra pagalvoti, ką turime šiame e, reglamente akcentuoti. Man atrodo, kad mes turime labai didžiai stebėti, kad lėšos būtų leidžiamos e, e, gerai panaudojant regioninius fondus ir neišvaitant lėšų. Mes neturime galvoti apie valstybės, kurios laikosi ir nesilaiko teisės aktų. Yra buvę tokių atvejų, pagal ankstesnę daugiametę finansų perspektyvą, kurie buvo absurdiški ir aš tikiuosi, kad tai nepasikartos. E, galiu pasakyti, kad aš jau dabar džiaugiuosi diskusijomis, kurios prasidėjo ir be abejo jos tęsis ir aš noriu pakviesti visus kviesti, e, e, teikti pakeitimų ir tikiuosi, kad rezultatas bus geras. Ačiū, ponė Zlatovski. Noriu priminti, kad pakeitimus teikti galime iki 27 dienos ketvirtadienio 12 valandos. Atsiprašo pirmininkė. Terminas iš tikrųjų yra spalio penktoji diena, 12 valanda. Balsuosime 15 lapkričio komitete. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Asys, nes jis dar kartą norėjo pasisakyti. Kriep, krieškus ir apie nesumą koizę. Aš norėjau tik paaiškinti, Aš tiksliai aš žinau, kas yra teisės viršinybės principas, aš žinau, ką reiškia tokia teisinė valstybė. Apie tai yra rašoma ES veikimo sutartise. Galėtumėm čia pradėti diskusiją, bet turbūt dabar nelaikas. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad tiksliai žinau, ką reiškia e, taisyklių nesilaikimas. Aš žinau, kad yra Europoje valstybių, kurios e, E, teisės nuostatų nesilaiko. Tai nėra tik ekonominės problemas. Mes kalbame apie autokratinės problemas, kurios ekonominių problemų neturi ir ekonominių e, demokratinių valstybių turime, kurios turi ekonominių problemų. Ką aš noriu pasakyti? Vienas iš dalykų, kuriuos aš norėjau pasakyti, yra tas, kad tos valstybės, kuriuose teisės viršnybės principų nėra laikomasi, turime bausti ekonominėmis sankcijomis. Ne tik todėl, kad pažeidžia čia teisės viršenybės principus atsiranda ekonominės problemos. Kitas dalykas. Be abejo, reikia labai aiškiai vertinti, kaip fondai yra naudojami, kaip anksčiau buvo daroma, yra nusukurti kontrolės mechanizmai, kuriuos turime taikyti. Ir aš norėjau tik viską labai aiškiai išaiškinti. Ačiū, ponė Asis, ponė Zlotovski, jums vienai minutiai žodis. Bet nesusirinkome čia tam, kad padiskutuotume apie, kas, apie tai, kas yra teisės e, viršenybė. Gerbiama ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi e, tuo, kad kolega žino, kas yra teisės viršenybė. Ir aš žinau, bet yra ES valstybių, kurios E, ar yra tokių valstybių, kurios nesilaiko teis viršinybės principų? Gal galėtumėte jas įvardinti? Koks yra ryšys jūsų nuomonė tarp teisės viršenybės ir fondų? Kaip jūs tai įsivaizduojate? Uh, Diskusiją baigiu, sako pirmininkė. Jeigu norite diskusijos apie teisės viršenybės principo taikymą, išgerkite kavos kartu ir aptarkite tarpusavėje. Tai nėra mūsų pranešimo tikslas. Prašyčiau suprasti. Norėčiau tik tai priminti, kad pakeitimų teikimo terminas yra spalio 5 diena 12 val. Balsavimas komitete numatytas lapkričio 15 diena. Toliau dar viena labai įdomi tema. Tai yra pranešimas dėl reglamento 1.2005 įgyvendinimo. Tame pranešime ir reglamente yra kalbama apie gyvūnų apsaugą e, juos pervežant ES viduje ir už jos ribų. Pranešėjas, tiesių nuomonės referentas šiuo klausimu, yra Keith Taylor. Nuomonė yra skirta Agri komitetui. Prašom, Keith Taylor, žodis jums. Uh, well, thanks, Jim. Ačiū pirmininkė. Aš e, labai džiaugiuosi turėdamas galimybę e, rengti transporto komiteto vardu nuomonę apie įgyvendinimo pranešimą. Agri komitetas, TRAN ir ENVI komitetai visi kartu yra atsakingi už šį pranešimą ir visi komentarai e, šią temą man atrodo aktualūs. Reglamento įgyvendinimo 1.2005 e, e, peržiūra jau seniai turėjo atlikta, buvo atlikta. E, reforma yra vykdoma vadovaujantis Europos teisingumo teismo sprendimu. Teismas pareiškė, kad ES pervežimų reikalavimai turi būti taikomi ir viduje, ir už jos ribų pervežant gyvūnus iki galutinio e, taško. Tačiau reglamento šiuo metu negaliu, negalioja. Tai yra susijęs su įgyvend, nepakankamu įgyvendinimu ir prastu transporto priemonių e, tikrinimu, e, kurių dabar nesilaikom. Bet to supraskime, kad yra labai nesilaikoma e, gyvūnų e, gerovai keliamų nuostatų pervežant pavyzdžiui, sustojame nepakankamai dažnai. Kolegos mano nuomonės projektą matė, aš jame reikalauju, kad būtų uždraustos visos e, gyvūnų pervežimo galimybės, e, pervežimo atveju, jeigu jie trunka daugiau negu 8 valandas ir kai gyvūnai yra vežami e, į skerdiklas. Kitais atvejais tai turi trukti nelgiau kaip 12 valandų. Be to turime galvoti apie papjautų gyvūnų pervežimo galimybės. E, griežčiau turime kontroliuoti jūrų transportą. Aš e, tokius reikalavimus išdėščiau, e, galvodamas apie tai, kad labai dažnai transporto priemonės yra tiesiog neįmanoma įgyvendinti reglamentą ir nuostatas atitinkamas. Todėl aš manau, kad mūsų darbas yra pačiu laiku ir mes turime skirti daugiau dėmesio šiai temai. Aš labai noriu išklausyti kitų frakcijų, kokiu jie turės idėjų ir aš prižadu labai atidžiai e, atsižvelgti visus jūsų pasiūlymus. O aš savo ruošto ketinu pateikti tris pakeitimus iš esmės trimis temomis, nors aišku šiek tiek patobulinti jie dar galės būti. E, pirmiausia, galvosime apie e, gyvūnų transporto priemonėse kiekius, tankį, jeigu taip galima pasakyti. Taip pat turime galvoti, ar nereikia raginti mažų regioninių ir mobiliųjų skerdyklų pritaikymo. Mm, labai dažnai tai gerokai palengvintų e, maisto perdirbimo grandinės veikimą. Ir galiausiai aš norėčiau paraginti peržiūrėti tarifus, nes aš girdėjau, kad gyvi gyvūnai yra apmokestinami 10 procentų tarifu, o tuo tarpu paskirtisti gyvūnai už, už tą pervežamą mėsą yra taikomas 40 procentų mokestis. Jeigu iš tiesų taip yra, tai e, ūkininkai yra skatinami pervežti gyvus gyvūnus. Aš suprantu, kad e, tai nesuderinama su bendrosios rinkos esme. Mes e, turim kalbėti apie gyvūnų gerovės sąlygų sunkius pažeidimus maisto perdirbimo pramonėje. Todėl aš labai norėčiau išgirsti, ką mano kitos frakcijos ir aš dabar kreipiuosi į kolegas. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Kistelor. Ačiū, ponia Kisteila. Ponas Vim. Zier, ook op dit dossier mag ik mijn... Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Ir eh, vėl pasisakau Klaudija Montėjo Degiar savo kolegės vardu. Ji yra išėjusi motinystės eh, atostogų. Taigi laikysiuos užrašų. Laikomės esminės nuostatos, kad gyvūnų gerovė, ypač kai kalbame apie gyvūnų pervežimą į skerdyklas, kad ta problematika turi susilaukti ES dėmesio. Skirtumas tarp žaliųjų ir EPP galbūt čia geriau galėtų būti išriškinamas negu kad matome šiandien. E, žalieji e, stengiasi viską perrašyti, galvoja, kad jie visada e, teisūs. Mesgi galvojame, kad 2005 metų reglamentas tebėra aktualus, jis labai smulkmeniškai nustato viską, ką reikėtų daryti, bet reikalas tas, kad tas reglamentas nėra tinkamai įgyvendinamas valstybių narių. Taigi mes diskusijose turėtume siekti, kad 2005 e, metų reglamentas e, būtų labiau gerbiamas ir kad komisija e, tinkamiau atliktų savo vaidmenį. Gal iš komisijos išgirsime atsakymą į tai. Reikėtų, kad komisija rimčiau atliktų stebėjimo darbą. Na ir turiu ir kitą klausimą Keith Taylor ir komisijai. Europos maisto saugos agentūra neseniai pranešė, kad grėsmė, kuri atsiranda gyvūnus transportuojant, nėra tokia didelė, kaip kai kas įsivaizdavo. Ir todėl reikalavimas e, transportavimo laiką sutrumpinti nėra e, nepriklausomai patvirtintas. Taigi turime užtikrinti, kad 2005 metų reglamentas e, būtų geriau įgyvendinamas, verčiau negu kad einant tuo keliu, kurį siūlo pranešėjas Keith Taylor. Nes uh, vietoj senųjų, e, kuriant naujas taisyklės, yra nekas kita kaip e, smėlio pilių statymas. Pane Delmotė, e, dėkoju pirmininkė, visų pirma, ačiū pranešėjui už pateiktą projektą. Aš esu intergrupės aktyvi narė. Turbūt nenustepsite, kad intergrupė e, rūpinasi ir jaudinasi dėl šio reglamento netinkamo įgyvendinimo. Mes galvojame, kad e, kalbant apie komercinius tikslus, e, tam dalykui turi būti skiriama daug daugiau dėmesio, yra daug piknaudžiavimo, nuostatos nėra tinkamai įgyvendinamos. Visų pirma, čia trūksta veiksmingo įgyvenimo ir e, tai tik tai pablogina situaciją. Vis tik tai reikia pasakyti, kad e, dauguma valstybių narių yra ratifikavusios e, Europos gyvūnų apsaugos konvenciją, bet jos pilnai neįgyvenina. Vadinasi, reikia tinkamų kontrolės procedūrų. Aš pasirašiau E, reikalavimą, kad būtų sukurta šią parlamente atskira tyrimo komisija šiam reikalui ištirti. Pastaruoju metu dėja labai daug yra kalbama apie gyvūnų gerovę, bet kalbant apie gyvūnų transportavimą nėra pademonstruota tinkamo jautrumo. Galbūt komisija vis tik pakeis savo požiūrį. Dabar žodis ponai Zlotovski. Labai ačiū, kalbėsiu kolegės ponios Legutko vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jis taip gerai e, apžvelgė padėtį. E, būtent tai, kaip įgyvendinamas gyvūnų gerovės e, reglamentas. Sutinkam su pranešėju, kad e, reikėtų geresnės pažangos įgyvendinant 2005 metų reglamentą numeris 1. Tebėra dar rimtų problemų, pirmiausia susijusių su e, gyvūnų vežimu gyvūnų apsaugą juos vežant ir tos problemos vėlgi susijusios su tuo, kad nepakankamai laikomasi reglamento nuostatų. Gyvūnų apsauga juos vežant yra kontroversiška tema, bet, e, e, bet kuriuo atveju gyve, gabenant gyvūnus, ar tai būtų e, gyvūnui skirti sportui, E, gyvūnui, gyvūnai pardavimui ar, ar vežami į skerdiklas, jie vis dėlto patiria stresą, o daugiausia pervežama gyvūnų į e, skerdiklas. Mm, reikėtų e, siekti, kad distancijos būtų kuo trumpesnės, kad vežimas užimtų kuo mažesnį laiką E, nes tokiu būdu tikrai būtų galima laimėti ekonominę prasme ir kartu užtikrinti geresnę gyvūnų apsaugą. Tad vežimas turėtų būti veiksmingesnis ir tinkamesnis etinė prasme. Gyvūnai turėtų būti vežami į skerdiklas esančias kuo arčiau e, jų auginamose vietose kartu turėtume e, skatinti, kad kuo mažiau gyvų gyvūnų būtų pervežama, daugiau mėsos ir kartu e, e, galima būtų mąstyti apie pervežimą ir kitomis, ne vien sausumos priemonėmis, nes nepamirškim, kaip jau sakiau, bet kuriuo atveju vežami gyvūnai patiria didžiulį stresą. Nes prastai gyvūnai e, jau iškeliami iš jų įprastinių sąlygų ir tai jau yra didžiulis streso veiksnys. Ir nekalbant apie kitus tolimesnius žingsnius. Tad turim dėti visas pastangas, kad reglamento nuostatomis būtų užtikrinama gyvūnų apsauga juos vežant. Labai ačiū. Toliau ponia Meisner. Labai ačiū. Ačiū kolegoms. Ačiū pranešėjai už nuomonės projektą, ačiū kolegoms už pastabas. E, galiu pritarti kolegai prieš mane kalbėjusiems. E, pas, minčiai pasakytai, kad e, gyvūnai turėtų būti vežami į kuo artimesnės e, skerdiklas. Aš pati iš kaimo vietovės ir ten nėra e, ar tie skerdiklos, tad dažnai organizuojamas toks kolektyvinis gyvūnų pervežimas į, ieškant artimesnės kuo artimiausios skerdyklos. Bet kuriuo atveju gyvūnų vežimas, ypač vežimas į skerdiklas, nėra linksmas dalykas. Reikėtų vėlgi grįžti prie dabartinių reglamento nuostatų geresnio įgyvendinimo, ypač nuostatų skirtų kontrolės priemonėms. Labai ačiū, ponė Maisner. Dabar klausiu komisijos, kaip 2012 metais buvo atlikta daugybė tyrimų, kurio, juos atliko gyvūnų, e, gyvūnų teisų e, gynimo organizacijos ir tų, tų tyrimų išvados visada liūdnos labai. Da, išvados tokios, kad baisios e, gyvūnų pervežimo sąlygos, pažeidžiant visas Europos reglamento nuostatas, Ir buvo vienas tyrimas, kuris jau penkerius metus buvo atliekamas ties ES ir Turkijos pasienių. Rezultatai paskelbti 2016 metais e, tiesiog e, kelia šiurpą. 80 procentų atvejų e, buvo pažeistos Europos reglamento nuostatos. Dar tyrimas buvo atliktas 2017 metais, e, kai buvo konstatuota, kad e, buvo pervežamos karvės ir avis e, tiesiog sugrūstos iki pat sunkvežimio lubų, vieni ant kiti, ten tie gyvuliai buvo, neveikiant ventiliacijai. Ir kai temperatūra viršijo 35-40 procentų, tokios sąlygos vežimo dėl pervežimo jūra. Laivai ar paprastai nėra pritaikyti gyvūnams pervežti. Ten mm, visiškai nepaisoma jokių taisyklių, nei pervežimo laiko, nei sanitarinių sąlygų. Tad visų tų tyrimų išvados vienareikšmės. Konstatuojama, kad Europos komisijos e, audito ataskaita, kuri buvo paskelbta e, praėjusių metų balandžio ketvirtą dieną. Ir toje ataskaitoje kaip tik konstatuojama, kad ne, nepaisomos reglamento nuostatos, nepaisomos e, sanitarinės ir kitos taisyklės, tad tiesiog galima vėl pasiskaityti tą ataskaitą ir tai yra skandalas. Tad atėjo laikas vis dėlto baigti šitą baisę, žiaurę e, praktiką, e, nuo kurios kenčia gyvūnai. Gyvūnai nebeturėtų kentėti nuo to, ką mes, e, ką mes jiems sukūrė. Mes turėtume baigti tą praktiką. Jie kenčia, gyvūnai kenčia todėl, kad mes neprisimam visiškai iki galo atsakomybėms. Neužtikrinama gyvūnų apsauga, bet kartu reikėtų kelti klausimą ir mums patiems. Tai kaipgi vis dėlto, kodėl mes e, atsidūrėm tokioj katastrofiškoj e, padėtį? Nes e, kalbant apie gyvūnų vežimą jūros transporto priemonėmis, tai čia tikrai reikia uh, dar didesnį tyrimą atlikti. Tad mes turim parengti tikrai ambicingą nuomonę, kuri, kuri paveiktų tuos nuomonės skaitytojus, pakeistų jų požiūrį į šį klausimą. Dabar žodžius teiksiu komisijai ir išsijungia mikrofonas. Komisija. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, ponė Taylorai. Komisija sutinka, kad gyvūnai kenčia, vežami, vis dėlto ne sutarėm su jūsų išvada, kad jų vežimas yra tikra nelaimė. Taip, yra neįgiamų atvejų, bet žvelgiant į bendrus duomenis, tai matom, kad yra maždaug milijonas pervežimų ir tie pervežimai atliekami laikantis reglamento nuostatų. Dabar svarbiausia gerai įgyvendinti reglamentą, aišku, čia dar galima gerinti padėtį, o komisija aktyviai dirba šiais klausimais. Turiu galvoje tiek pervežimą e, sausumos, tiek e, jūrų transportų. Mes turim e, dvi tiesiog grupės, kurios, kurios rengia ataskaitą, žiūri gyvūnų vežimo jūrų ir sausumos transporto priemonėmis padėtį. Bet to e, Taip, e, parlamentas mūsų pareikalavo vėl pateikti ataskaitą, kur būtų pateikti visi duomenys, bet kita vertus nereikėtų susitelkti vien tik tai ties neigiamais atvejais, bet matyti visumą. Sutinku, kad padėtį galima gerinti, e, reglamentas jau gerokai, jo gyventinimo darbai gerokai pagerėjo ir dabar tikrai, e, tikrai jeigu reglamentas bus visiškai įgyvendintas, tai gyvūnams tada nebeteks kentėti, jie nebeturėtų kentėti. Was... Dėkui. Pirmininkė, ar e, jūs dalyvavote konferencijoje dėl gyvūnų? pervežimo. Jūs e, tada sakėte, kad 97 procentai e, gyvūnų pervežimų ES atitiko e, reglamentavimą. Ta aš girdėjau, tą suprato ir dalyviai. Bet paprasčiausiai taip nėra. Bet kaip pirmininkė sakė, E, iš tiesų, 3 milijonai gyvūnų kiekvienais metais eksportuojama į ne ES valstybės. Tas e, kelionės trunka šimtus valandų ir su jais brutaliai elgiamasi juos ten nugabenus. Tai yra paprasčiausiai nepriimtina. E, reikia ieškoti būdo Kaip to išvengti? Ponas Vandekam sakė, kad reglamentas neįgyvendinamas, bet e, mes e, šiandien e, nesiskūstume dėl to, kad e, su gyvūnais blogai elgiamas, jeigu e, taisyklės būtų tinkamai gyvenamas. Aš nesakiau, kad reikia naujų taisyklių, aš tik sakiau, kad reikia žiūrėti į teisingumo rūmus sprendimą ir laikytis jo logikos. Būtent to aš ir siekiu. Taigi e, labai džiaugiuosi, kad pritariama ir pripažįstama, kad ta problema egzistuoja ir manau, kad draugė su Agri ir Envi komitetų nariais galime žengti teigiamus žingsnius tokiai baisiai padėčiai užbaigti. Dėkui. Labai ačiū, pona Taylorai. Dabar pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 27.12 valandos. Jei neturit klausimų ar ko nors pasakyti darbo tvarkės punktų kiti klausimai, tai Tada kitas mūsų susitikimas vyks pirmadienį, antradienį, spalio 8-9 dienomis ir dabar norėčiau visiems palinkėti gero vakaro.